Guten Tag, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Teskime posėdį. Mūsų šios dienos popietės tema ES lėšų įgyvendinimas infrastruktūros ir transporto projektuose. Aptarsime įvairias problemas ir sunkumus. Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvauja šiame klausime. Ketina jame pasisakyti. Noriu pasisveikinti su Europos investicijų banku, banko atstovais, su nevyriausybinio organizacijų atstovais, MUF generalinio direktorato komisijos atstovais ir Liono Turino projekto atstovu, ponu Tunil ir dar vienos nevyriausybinės organizacijos atstovų, kuri nori viską sukritikuoti. Pranešės Černieckis atsiprašo, šiuo metu jis yra užstrigęs Mongolijoje. Ir dalyvauja misijoje Europos Sąjungai atstovaudamas ir e, neaišku kokiais tikslais, tačiau jis apgailestauja, kad negali dalyvauti šiame posėdėje. Aš tikiuosi, kad uh, Šios popietės pabaigoje mes galėsime pristatyti apčiuopiamus rezultatus. Dabar steiksiu žodį ponui Valentain, kuris yra projektų skiriaus vadovas kartu su kolege. Taigi sveiki atvykę, galiu sutikti jums abiems žodį, kuris pirmasis norėtumėte kalbėti. E. Ponas Valentin, ačiū už kvietimą. Aš noriu pakalbėti šiandien apie tai, kaip Europos investicijų bankas e, gyvendina transporto projektus. Mes naudojame tą pačią metodiką kaip ir kitose sektoriuose, tačiau šiandien kalbame apie transportą. Pirmoje skaidrėje noriu tik tai priminti kokią misiją vykdo Europos investicijų bankas. Mes esame tiek bankas, tiek ES institucijų ir nuo kitų bankų skiriamės daugiausiai e, galimybę ne tik teikti finansavimo kreditus kaip ir kiti bankai, tačiau taip pat mūsų bankė dirba specialistai turintys inžinerinį išsilavinimą, aplinkosauginį išsilavinimą, taigi mes turime darbuotojų, kurie tikrai labai gerai susigaudo ir moka įgyvendinti projektus. Bankas buvo įsteigtas pasirašęs Romos sutartį ir mes jau dirbame daugiau nei 50 metų. Taigi mes esame tiek viešo institucija, tiek bankas ir mes naudojamės e, tinkamiausios bankinės veiklos e, praktika ir tai yra e, Pagrindinis mūsų skirtumas, lyginant su kitomis finansinėmis institucijomis, mes palaikome santykius su, su savo e, klientais, e, pasirašydami tam tikrus finansavimo susitarimus e, ir mes laikomės tam tikrų standartinių požiūrių, pasirašydami sutartis su, su savo skolininkais ir taikome įvairius papildomus E, specifinius reikalavimus susijusius su aplinkosaugos teisė, taip pat su viešųjų pirkimų tam tikrais aspektais. Aš manau, kad bankas iš tiesų džiaugiasi galėdamas veikti e, pagal ES teisyną ir mes e, galime pasinaudoti tam tikrą valstybių narių parama arba patirtimi, pavyzdžiui, gyvenant teisės aktus ir tam tikras sutarčių nuostatas pasitelkiant atitinkamus mechanizmus. Manau, kad e, būtų naudinga jums pranešti apie tai, kad Europos investicijų bankas daro atskiros e, grupės. Didžioji dalis yra bankas ir E, mūsų paskolų portfelio, išlaidos paskolų portfelio ir administracinės išlaidos, jų tarpusio santykis yra tikrai palyginti su kitomis finansinėmis institucijomis, e, atrodo labai neblogai. Ir mes sugebame atsižvelgti į valstybių narių raginimus šiuo sudėtingu laikotarpiu didinti paskolų portfelį vien dėl to, kad e, galime ES veikti vadovaudamėsi tam tikrą teisinę e, struktūrą ir todėl mūsų tas veiklos santykis atskirų dalių yra toks teigiamas. Taigi, kaip mes e, vykdome savo veiklą, kaip teikiame paskolas, pirmiausiai vertiname poreikius e, potencialių paskolų e, gavėjų, nes turime tinkamus specialistus, kurie gali tą padaryti, kuomet e, jau yra nustatoma, kad paraiškos teikėjas atitinkamus reikalavimus, mes pritaikome standartinę standartinį modelį, atsižvelgdami į socialinius, ekonominius, aplinkos sauginius ir techninius aspektus. Ir e, tas aspektas yra pats įdomiausias, nes Bankas daugiausiai dėmesio skiria pačiam projektui ir jo pristatymui ir tik po to eina kalba apie finansavimą, nes projektas privalo generuoti tam tikrą ekonominį rezultatą, kuris būtų naudingas visi Europai. Na ir po to jau yra e, tolesnis grandis, tai yra projekto peržiūra e, vadybininkų ligmenyje e, direktorių taryboje, e, valdyboje yra svarstami projektai ir vykdoma atitinkama stebėsena e, projektų gyvendinimo eigoje, tikintis atitinkamos investicinės gražos. Taigi mūsų valdyba nuolat vertina paskolų tikimo galimybės. Mes remiamės trimis ramšiais savo metodologiją ir tie trys ramščiai yra susijęs su projekto kokybė ir jo e, indėlių į ekonomikos vystimus ir augimą bei užimtumo skatinimą. Tai yra vienas iš svarbiausių ekonominių projekto aspektų. Antras ramstis tai yra projekto atitikimas ES politikai, kuo jis yra naudingas ES projekto gyvendinimui. Na ir E, trečiasis ramstis yra e, Europos investicijų banko investi, indėlis į patį e, projektą, nes mūsų banko paskolos yra šiek tiek pigesnės nei komercinių bankų. Tai yra labai svarbu pabrėžti. Kitas aspektas susijęs su rezultatais ir projekto gyvendinimo stebėsena ir būtent šie aspektai ir sudaro visą projekto finansavimo apmatus. Taip pat vykdome paskolų teikimo, teikime paskolas transporto sektoriuje, tinkamą informaciją galite rasti mūsų interneto svetainėje ir vadovavimus komisijos e, Baltąją knygą didžiąją dalimi siekiame sustiprinti Europos e, pramonės konkurencingumą, teikdami paskolas transportui, taip pat e, skatiname sinovinančių išteklių technologijų naudojimą glaudžiai. Šiuo metu bendradarbiaujame su kolegomis iš MUV generalinio direktorato komisijoje, aptardami įvairius e, degalų tiekimo projektus, e, jų atnaujinimo galimybės. Šios skaidrės galite matyti, kad e, per pastarosius metus e, vyko nemažai svyravimų, būtent paskolų teikimo transporto sektoriui e, srityje. Kai, kai kuriais metais pasirašydami daugiau paskolų sutarčių, kitais metais mažiau ir viskas priklausydavo nuo konkrečių projektų įgyvendinimo ciklo mes e, per metus maždaug nuo 10-12 milijardų eurų transporto sektoriui paskoliname, taigi esame vieni iš svarbiausių veikėjų taip pat ir e, šioje srityje. Su kokiamis srity, kliūtimis mes savo veikloje susidurime, tai aišku, daugiausiai problemų kyla dėl galiojančių, galiojančios teisės aktų e, sistemos ES teisynų ir mes bandome tas kliūtis mažinti Junkerio plano trečio ramščio kontekste. Taip pat e, vienas iš rimčiausių klausimų, kurį šiuo metu svarstome, yra susijęs su su tuo, kad šiuo metu juntame tam tikrą projektų badą palyginti su ankstesniais metais, negauname tiek daug paraiškų finansavimo, jeigu norime ir toliau stimuliuoti, skatinti ekonomiką gyvenant Junkerio plano nuostatus, tai mums reikalingi projektai, kuriuos galėtume finansuoti šiuo metu. Mums tai yra be nesvarbiausia problema, nes turime siekti užtikrinti tą projektų srautą. Taip pat e, susidurėme su tam e, tikrais prieštaravimais tarp politikų siekių per jų kadencijas ir e, projektų įgyvendinimo realiais terminais, nes infrastruktūros projektų įgyvendinimas užtrunka daug ilgiau nei viena kadencija politikų ir todėl susidaro įspūdis, kad e, projektų rangovams yra daromas spaudimas juos kuo greičiau įgyvendinti. Taigi, tiek kalbant apie ekonominį pagristumą, tiek apie lėšų panaudojimo prasmingumą. Atitinkamas prognozes, projekto gyvendinimą ir um, projekto uh, rangovus, konkrečius bankas. Į visą tai privalo atsižvelgti tam, kad uh, galima užtikrinti projekto gyvendinimo sėkmę. Daug laiko skiriame projektų vertinimui ir palaikome e, nuolatinius kontaktus su e, projektų rangovais, paraiškų tikėjais. kuomet uh, gauname projektą, kuris galbūt nėra optimalus, mes labai atvirai išsakome savo nuomonę, pastabas paraiškos teikėjams, mes iš tiesų nenusišaliname, net nesielgiame taip, kad paprasčiausiai atmetame tą projektą, mes pasiūlome įvairius e, problemos e, sprendimo būdus ir galimybės neatsukame potencialiems skolininkams nugaros. Tokia yra mūsų e, filosofija. Taip pat bendradarbiaujame su įvairiomis institucijomis, atskiri banko skyriai tą daro, pažiūrėjau, projektų vertinimo skyrius, kuriame aš dirbu, daugiausiai bendradarbiauju su MUF ir regio generaliniais direktoratais Kiti banko skyriai palaiko kontaktus institucijų lygmenyje su auditorumais, OLAFu ir kitomis ES struktūromis. Taigi mes daug dėmesio skiriame tam, kad būtų laikomas ES direktyvų ir reglamentų nuostatų. Projektų atrinkimas yra viena iš sričių, kurioje mes veikiame tikrai kaip, labiausiai veikiame kaip komercinis bankas. Mes e, elgiamės čia laikydamis e, diskretiškumo e, principo, garsiai netrimituojame apie atskirius projektus, nes mūsų skolinimo pajėgumai iš tiesų yra didžiuliai ir turime užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą tarp atskirų savo veiklos sričių visoje ES teritorijoje. Taigi pasitelkėme e, du objektyvius kriterijus ir vieną subjektyvesnį. Ir todėl e, labai retai mūsų <clears throat> e, vadybos grandį ir direktorių valdybą pasiekia tie projektai, kuriems, kurių finansavimui galiausiai nėra pritariama. Tas e, teigiamas požiūris į tarpusio santykius su paraiškų teikėjas leidžia mums e, pagerinti projektus ir užtikrinti jų finansavimą. Dabar pateiksiu kelis pavyzdžius, pristatysiu kelis pavyzdžius e, mūsų finansuojamų projektų. Vienas iš įdomesnių yra Kalė miesto uostas. Jis yra finansuojamas per projektinės obligacijas. Tai yra naujasis mūsų banko produktas. E, jį e, naudojame, pradėjome naudoti prieš keliarius metus. Tokiu būdu mes tiesiogiai pritraukiame kapitalų rinkų investuotojus į projekto įgyvendinimą ir nereikia kliautis vien tik bankais. Kalė uosto projektas buvo mums iš pradžių pristatytas kaip e, plataus masto koncepcija. Ir rangovas nebuvo apmastas visų šio projekto gyvenimo aspektų susijusių su infrastruktūra, paklausa, pasiūla, ir e, pakankamai anksti mes susėdame su paraiškos teikėju ir aptarėme visas smulkmes detalės su savo lūkesčius ir tų pokalbio eigoje projektas buvo optimizuotas pakankamai ir e, mūsų partneriai iš viešojo sektorius sugebėjo iš tiesų iš šio bendarbiavimo gauti labai daug e, čiopiamas naudos, buvo pakeista projektų struktūra, sumažintas sąnaudas ir aš tai laikau labai svarbiu banko veiklos rezultatus, siekiant užtikrinti investicijų veiksmingumą, sukurti kuo didesnę vertę Dar vienas pavyzdys e, mūsų veiklos e, Rytų Europos šalyje, statant metro liniją, e, miestas norėjo, kad projektas būtų baigtas tam tikrų metu, sutaptų su stambiu renginiu ir pagal Jasper programą um, um, buvo atliktas šio projekto įvertinimas. E, Taigi, Jasper atstovai buvo labai nepatenkinti tuo nustatytų galutinių projektų gyvenimo terminų, dėl to turėjo smarkiai išaukti projekto samata. E, Ir per pakankamai trumpą, bet aišku, tokią diskusiją su rangovais, mes sugebėjome juos įtikinti, kad e, jiems prireiks papildomai 500 milijonų eurų tam, kad baigtų projektą numatytų laiku. Ir mes jiems sugebėjome įrodyti, kad tokia investicija ekonominių požiūrių būtų beprasmiška ir Jasperis Tovai taip pat patvirtino, kad reikia generalinis direktoratas tos pačius kriterijus būtų taikęs reikalavimus ir miesto meras galiausiai nusprendė, kad 500 milijonų eurų yra per daug ir buvo atsisakyta to galutinio termino, kuris sutaptų su miestui svarbiu renginiu. Taip pat per pastaruosius 25 metus mes pakankamai glaudžiai bendarbiavame su Lenkija ir tikrai didelių didelio masto projektų esame įgyvendinę ir tai yra geriausias įrodymas to, kad e, mūsų bankas yra nusiteikęs ilgalaikiam bendradarbiavimui. Su valstybėmis narėmis 4 milijardai buvo investuoti į e, įvairius projektus susijusius su, su geležinkelio infrastruktūra, 16 milijardų į kelių infrastruktūrą ir E, mes e, tikrai su Lenkais sugebame išsiaiškinti įvairius bendrabiavimo aspektus, sugebame identifikuoti problemas ir matome e, tikrai didžiulius infrastruktūrinių projektų gyvenimo pajėgumus Lenkijoje. Paskutinė dalyje aš noriu pakalbėti apie skirtumus tarp projektų gyvendinimo ir tų gyvenintų projektų valdymo. nes e, bet kokia finansinė veikla, kurią vykdo Europos investicijų bankas, yra susijusi su tam tikru turtu. O tačiau rizikos paskirstamas, rizikos įvertinimas e, yra atskirtas nuo tikrosios projekto vertės. nes pagal Europos sankcijų stabilumo priemonę įgyvendinami projektai yra susijęs su, daugiau su finansiniais aspektais. Taigi šiuo atveju Ispanijoje buvo gyvenimas įdomus infrastruktūros projektas, daugiausiai susijęs su geležinkelio linijų naujų e, tiesimu link jūrų uostų. Ir buvo priimtas sprendimas įsteigti papildomą struktūrą, per kurią būtų galima skolintis patiems uostams ir investuoti į šį projektą, e, kadangi tas projektas tokiu būdu būtų gyvendintas greičiau nei pasitelkus vien tik tai vyriausybės pajėgumus. Taigi čia mes sugebėjome atskirti tą finansavimo kryptį ir projekto gyvendinimo kryptį tam, kad pas e, projektas greičiau gyvenintas. Tiek būtų informacijos ir galiu kantriai laukiu jūsų klausimų. Tai reiškia, kad jūsų kolegė nekalbės, ar ne? norėtų kalbėti, jeigu kalbės, tai dabar jie ir suteiksiu žodį, prašau. Um, thank you. So I have been invited to explain what... Dėkoju, mane pakvietė, kad paaiškinčiau, ką mes darome, kaip e, IB atlieka ekspost vertinimus. Aš vadovauju atsinkamai tarnybai skyriui ir e, pristatysiu, kaip mes e, dirbame, mūsų darbą. Mes e, dirbame su generaliniu inspektoratu, kuris e, bankė buvo įsteigtas 2005 metais, kad būtų galima sujungti atskaitomybės ir kontrolės funkcijas. E, tos funkcijos yra nepriklausomos ir atskiros. Ir mes atliekame vertinimą, aš išsamiau jums pristatysiu, ką daro vertimo skyrius, turime vidaus auditą kuris gilinasi į banko vidaus kontrolės sistemas, taip pat Europos investicijų fondą. Turime e, vidinę tyrimų e, tarnybą, kuri gilinasi į e, skundus dėl sukčiavimo ar korupcijos EIB grupėje. Ir taip pat turime specialų mechanizmą, pagal kurį yra nagrinėjami piliečių ar kitų subjektų e, skundai dėl to, kad, pavyzdžiui, EIB nevykdo savo e, prievolių. Šios e, generalinio inspektorato funkcijos susijusios yra su skirtinga skaitomybė. Pavyzdžiui, vidaus audito tarnyba atsiskaito audito komitetui vertinimo e, srityje dirbantys žmonės e, atsiskaito EIB valdybai. Ir e, Taigi atskiros funkcijos yra atskirtos. Mes taip pat savo išvadas pateikėme tiesiai vadovybei. Kaip atliekame vertinimus? Galiu Jums paaiškinti pirmiausiai, pasakydama, kas yra vertinimas EBPO yra apibrėžęs vertinimo procesą, tai yra sistemiškas objektyvus vertinimas e, tebe vykstančio ar e, tai nėra eksante. Bebe e, vykstančio projekto žiūrime, kaip parengtas projektas, kaip įgyvendamas ir kokie yra rezultatai. Mes žiūrime mm, į tuos visus aspektus, kodėl mes tą darome, koks yra tikslas mūsų tyrimų. Du aspektai. Pirmasis - atskaitomybė, kitas dalykas - mokymasis. Atskaitomybė reiškia, kad mes turime įvertinti, ar bankas įvykdė savo pažadus dėl rezultatų. Mes žiūrime į tai, kas buvo e, apibriešta kaip tikslai projekto ar politikos ir mes žiūrime, ar tai buvo įgyvendinta. Jeigu kalbėsime apie mokymąsi, tai galime uh, sakyti, kad mes žiūrime tai, kas pasiteisina, kas ne. Ir e, pateikėme e, savo išvadas atitinkamoms tarnyboms užsimančiomis konkrečiomis operacijomis, kad jos galėtų patobulinti savo veiklą. Mes ne tik tai galvojame apie mokymasi, bet veikia ir savivertinimo mechanizmai, kurie taip pat naudojasi tomis išvadomis. Koks yra vertinimų pagrindas? Pirmiausiai, mes nepriklausomai ir sistemiškai atliekame vertinimus. Nepriklausomai reiškia, kad mes su e, veikla konkrečiau įsimančiomis e, tarnybomis nedirbame kartu, nepriklausome sprendimų prieimo, prieimo procesui, mes nevertiname e, projektų prieš juos tvirtinant. Sistemiškai tikriname Tai reiškia, kad mes e, žiūrime visus e, banko sektorius visą veiklą. Mes taikome e, tarptautiniu mastu patvirtintus standartus dėl mūsų profesinės veiklos ir mes atliekame vertinimą, žiūrėdami į numatytus tikslus. Mes e, nežiūrime tik tai iš savo profesinio vertimo pozicijų, bet mes taip pat žiūrime ir į pradinius įsipareigojimus. Tai yra svarbu, kadangi kai kurie iš tų projektų apima labai ilgą laiko tarpsnį ir kartais standartai keičiasi. Ir kai mes atliekame vertinimą, mes e, į tai atsižvelgiame. Ir vertindamis, tai apie tai kalbam. Pavyzdžiui, jeigu aplinkosaugos standartai sugriežtė, lyginant su tuo, kas buvo prieš 10-20 metų, mes į tai atsižvelgsime ir pasakysime, kad projektas buvo patvirtintas tuo metu, kai buvo galima tam tikrus dalykus daryti, o dabar mes taip nebedirbame bet mes neanalizuojame paties e, projekto pagal mūsų reikalavimus, nes tie standartai paprasčiausiai neegzistavo tuo metu. Jeigu, pavyzdžiui, buvo tikslas pasiekti A, B, C, o XYZ mm, visi tai pasiekta, bet e, mes e, aiškiai žiūrime į tai, ar pasiekti tie rezultatai. Ir mes turime pasikliauti trečiomis šalimis tam, kad galėtume gerai atlikti savo darbą. Mes su kitais e, vertintojais, bendraujame kitomis sistemomis, taip pat su profesinėmis asociacijomis, kaip Europos Amerikos asociacija Luksemburgė, dirbame taip pat su e, audito rūmais, mes nuo pernai pradėjome derinti veiklą, pavyzdžiui, bandydami keisti tam tikrą metodiką. Tyrimai. Kaip jie atrodo? Jie nepagristi yra projektais, bet yra automatiški. Mes pirmiausia žiūrime į sektorius, pavyzdžiui, transportą, gali būti tai energetika ar miestų plėtra. Taip pat gali būti finansiniai produktai, paskolos ar e, tarpininkavimo paslaugos tarp MVI ir privačių bankų, arba mandatas įgaliojimai, pavyzdžiui, EFSI, ką mes darėme šiais metais, žemė į įgaliojimus. Mes e, žiūrime į ilgą laikotarpį, nuo penkerių iki dešimties metų, paprastai viskas turėtų būti dešimt metų, bet viskas taip keičiasi šiandieną. Mes pamatėme, kad nebe taip naudinga, kaip praeitėje, žiūrėti dešimties metų laikotarpį, mes dabar perėmė prie trumpesnio laikotarpio apžvalgos. Uh, kad aktualizuotume savo darbą dėl geografijos. Arba mes žiūrime į visą ES, arba į ne ES šalis e, visas, kartais žiūrime į regionus. Taip pat mes žiūrime, kaip bendradarbiauja Europos Sąjunga ir Kenija, pavyzdžiui bet mes neatliekame šalies vertinimo. Dėl teminio vertinimo mes žiūrėsime į projektus atlikdami teminį vertinimą. Jeigu žiūrime į transporto sektorių, per praėjusius dešimt metų paimsime projektų tam tikrą imti šios srities ir mes vieną iš projektų atskirai vertinsime, išimties vieną projektą. Mes, aišku, žymė ne tik į projektus, bet ir į ES politiką E, politiką ir strategiją, taip pat į tai, kaip bankas dirba, e, vidinės struktūros dirba šiame sektoriuje. Dėl projektų. Kaip sakiau, mes vertiname juos atskirai pagal temą, bet, kaip minėjau, mes daugiau dėmesio skiriame visam sektoriui, o ne projektui. ne tik EIB tokie pokyčiai vyko, bet e, apskritai Europos Sąjungoje ir kitur mes e, atskirais projektais nepasikliauname, nes manome, kad sektorinis požiūris yra kur kas veiksmingesnis. Jeigu pasižiūrėsime į 10-15 metų laikotarpį, mes e, pasižiūrėjome 41 projektą transporto sektoriuje, transporto sektorius buvo vertinamas dažniausiai. Kiti mm, vertinami dažnai sektoriai buvo gamybos e, sektorius, e, moksliniai tyrimai e, taikomoji veikla, energetika ir tarpininkavimas skolinant. Tai yra EIB prioritetai ir daugiausia projektų yra šiuose srityse. Transportas e, apima ne tik transporto sektoriaus vertimą, kas matyti iš mūsų svetainės interneto, bet mes iš dalies atliekame tokius vertimus kaip techninė pagalba, e, pagrindinės e, paskolos ir įvairios transporto rūšys. Mes taip pat, jeigu žiūrėsime į savo darbą transporto sektoriaus vertimuose, tikrai esame patenkinti. E, išvadomis kai kurie projektai yra labai geri, e, dėl kai kurių yra problemų, tas aišku. Galiu pateikti trumpą pavyzdį, iliustruodama, kodėl kai kurie projektai buvo labai geri arba nepatenkinami, dėl nepatenkinamų e, vienoje Europos sostinėje tramvajaus linija buvo tiesiama E, rengiamas e, didelėms sporto žaidynėms e, tarptautinėms. Ir viskas vyko labai sparčiai, dėl to nepavyko visko gerai padaryti. Pavyzdžiui, rietmenys nebuvo pristatyti greitai, dėl to kilo problemų. Ir uh, linijos, kurios buvo tiesiamos, e, buvo pritaikytos prie to renginio, bet ne ilgalaikiai perspektyvai. Ir prireikė keletos metų, kol buvo galima pakoreguoti programą, kad ji būtų naudinga tiek gyventojams, tiek ir tam renginiui. Gero e, projekto pavyzdys metro vienoje iš sostinių šiaurės šalyse, vienoje šiaurės šalių e, labai Mm, buvo geras projektas ir galima kitoms šalims pasimokyti iš to, galima teikti techninę pagalbą, mm, kad būtų lengviau kitur gyvendinti panašius mm, projektus. Tai buvo atnaunimas metro e, sistemos. E, kai kur buvo nesaugios e, sąlygos, buvo vandens ir antisanitarinės sąlygos ir paskui užtikrintas tvarus tinklas įgyvenius tą e, projektą. Mes taip pat žiūrime, e, kai žiūrime į projektus tam tikrose srityse, pavyzdžiui, sanglaudos politikoje, mes pamatome, kad kai kuriuose šalyse pernelyg daug e, paramos yra kelių tinklo plėtotėjai. Ir tai išaiškėjo prastėjus krizė, nes daug uh, greitkelių buvo mokami keliai. Bet visi keliai, uh, nacionaliniai keliai, nemokami taip pat uh, funkcionavo ir žmonės uh, pradėjo važiuoti tais keliais. O jeigu niekas nemoka mokesčio, nes naudoja tais keliais, tai reiškia, kad projek, mokamais keliais, tai reiškia, kad projektas nepasiteisina. Ir buvo tokių projektų nemažai. Kokie kriterijai, kaip vertinam projektus ir sektorius? Aktualumas tai yra svarbu, nes, kaip kolega sakė, mes esame bankas, bet taip pat vieša ES institucija ir mes finansuojame projektus, kurie susiję su ES politikos tikslais. Ir mes e, žiūrime, kaip projektai padeda pasiekti ES tikslų ir ar e, E, jis atitinka poreikius. Net jeigu projektas gerai gyvenimas, bet jeigu jo niekam nereikia, tai yra išteklių švaistimas. E, mūsų pirmasis klausimas yra, ar e, vertinga reikia finansuoti tokį projektą iš, iš pozicijų žiūrint. Kitas dalykas, ar veiksmingas projektas, ar užtikrinami rezultatai, ne tik tai dėl infrastruktūros, bet ar, pavyzdžiui, kažkas naudojasi tą infrastruktūrą, ar atsiranda teigiamas poveikis visuomeniai mes žiūrime į rezultatą ir taip pat poveikį. Toliau veiksmingumas. Ar nepaka, nebuvo pernelik brangu įgyventinti atitinkamą projektą, tai man atrodo akivaizdu ir auditorumai taip pat į tai gilinasi. Kitas dalykas - tvarumas. Mes norime, kad projektai būtų naudingi ilgalaikėje perspektyvoje, ne tik tarnautų keletą metų. Yra keletas aspektų, e, jeigu žiūrėsime įvertinimą komisijos. E, tie du kriterijai, kur paminėsiu, neatsispindi, bet mums tai svarbu. Pirmiausia, kaip bankas e, tvarkosi su ciklu projektų viduje. Ir kitas dalykas, koks yra įnašas Europos investicijų banko, Europos investicijų fondo, ar techninis, ar tik finansinis. Uh, Dabar keletas pavyzdžių, e, kur lankėmės vertinami projektus, sistemiškai e, lankomės ekspost e, įvairiose vietose, žiūrėdami kaip įgyvendami projektai. Tai rodo mūsų darbą per 20 metų, 70, 772 projektai, 55 teminiai vertimai buvo atlikti. Kairėje pusėje skaidrės matote schemą transportas. Yra sektorius, kurį tikriname e, dažniausiai, vertiname dažniausiai. Kaip sakiau, iš dalies vertinimas yra susijęs su tuo, kad mes norime užtikrinti galimybę iš pasimokyti, e, suteikti pagrindą ateities darbams banko. Mes aptarėme EIB e grupėje labai plačiai e, mūsų rezultatus su atitinkamomis tarnybomis, užsimančiomis konkrečia veikla, su vadovybė. Ir kai vadovybė apsvarsto mūsų ataskaitas, tuomet e, tarybai pateikiama yra mūsų ataskaita. Ir E, jeigu, pavyzdžiui, niekas nedaro jokių pakeitimų, jeigu kas nors, ką nors pakeičia, mes turime teisę apskūsti. Paskui e, puslapį interneto banko paskirgama šį ataskaitą, o valdyba e, aptarė rekomendacijas, kurias mes e, pateikėme savo ataskaitose, jos yra aptariamos ir e, apsisprendžiama, ar bankas įgyvenis jas ar ne, ir kai priimamas sprendimas e, tą padaryti, tai bankas ir turi gyvendinti rekomendacijas, o mes turime kas ketvirtį žiūrėti, ar taip ir daroma, ir tada vadovybei savo ir tarybai turime teikti ataskaitas. Pateiksiu porą pavyzdžių apie tai, kaip rekomendacijas įgyvena bankas. Prieš keletą metų, tuo metu e, banko nebuvo e, prašoma žiūrėti į išmokas ir į fizinį projektų gyvendimą. E, bet ekspost vertimo metu buvo pastebėta, kad yra problemų, nes projektai gyvendami nebūtinai taip, kaip numatyta arba ne iki galo. Ir atlikus keletą vertinimų, bankas nusprendė, kad fizinė stebėsena yra geras dalykas ir tai dabar daroma e, kiekvieną kartą įgyvendant projektus. Tai vienas pavyzdys. Kitas pavyzdys. Manau, kad e, bankė jau tai taip pat įdėkta, ne tik mums prašant vertimo proceso Mm, mm, ne tik vertintojai prašo žiūrėti į rezultatus ir poveikį. E, bankas įgyvena projektą ir mes vykstame į vietą pasižiūrėti, ar tikrai yra ta, numatytas poveikis. Kartais jis būna geras ir tai niekur neužfiksuota. Tai ir EIB sunku įrodyti, kad projektas įgyvendintas gerai, nes niekas to neužfiksuoja. Mes apsilankome 60, pavyzdžiui, vietovių, bet tai nedidelė tik tai dalis ir mes prašome, kad bankas atidžiau elgtųsi, kad užtikrintų aišku ryšį tarp projekto ir politinių projekto tikslų siekinių tam tikrų ir kad būtų sistema, kuri užfiksuotų rezultatus. Ir tai jau bankė yra diegiama, mes tas esame tuo labai patenkinti beveik jau baigiu, dar pasakysiu, kad mes veikiame autonomiškai, mūsų diskusijos tvirtinamos yra valdybos. Mes šiais metais žiūrime į Junkerio plano tarpinę peržiūrą, į komisijos įgaliojimų vertimą ir į tarp, skolimą per tarpininkus Afrikoje bei Europos investicijų bankė. Kaip matote, nėra sektorinio vertimo transporto ar energetikos sektorių, nes ES institucijos EIB prašo atlikti ne tik savo pagrindę veiklą, projektus finansuoti, bet ir užsimti kitą veiklą. Baigdama norėčiau pasakyti, kad mūsų yra 15 e, vertintojų Kai kurie e, žmonės turi patirties įgyvenant projektus, kai kurie yra profesionalus vertintojai ir mums atrodo, kad tai yra e, geras dalykas, gera pusiausvyra. Mes turime e, konsultantų, kurie padeda mums, bet jie neatsakingi už turinį ataskaitų. Generalinis inspektorius yra atsakingas už ataskaitas, taip pat mes negalime uh, numatyti išlygos. Mūsų vertinimo departamentas yra atsakingas už visus vertinimus. Ir dar noriu pasakyti, kad e, mūsų nuomonė vertinimas turėtų e, būti siemas su vis visais ciklais e, banko veiklos, reikia žiūrėti į tai, kas padaryta ateityje, kad mes galėtume geriau pasimokyti iš patirties ateities darbus atlikdami. Ačiū už šis įdomias išvalgas. Dabar suteiksiu žodį ponui Xavier Sol. Jis yra Counterbalance organizacijos atstovas Briuselėje. Tikiuosi pristatys tas organizaciją, prašau. Ačiū už kvietimą, dėkoju už galimybę kreiptis į šį parlamentą. Aš dalyvauju, counter, e, vadovauju Counterbalance sekretariatui, tai yra devinių nevyriausybinio organizacijų koalicija. 2007 metais įsteigta koalicija mūsų siekis Europos viešuosius finansus paversti pagrindiniu varikliu siekiant e, socialiai ir aplinkos neprasme tvarios visuomenės. Mes vertiname investicijų banko veiklą ir jau dešimt metų dabar tuo užsimame. Dėl to ir galime dabar papasakoti, ko išmokome, ką sužinojome apie tai, kaip veiksmingai veikia ir yra įgyvendinami investicijų banko finansuojami projektai. Ir šiek tiek įvertinsiu iš kitos perspektyvos nei atstovai iš banko. Pagrindiniai mūsų vertinimai yra štai kokie. Investicijų banko politika ir atitinkamos procedūros atrodo gerai popieriuje, tačiau praktikoje nėra viskas taip puiku ir yra problemų dėl nenuoseklumo. Taigi yra problemų, kurias reikia spręsti ir šio bei to pasimokyti iš tų problematinių projektų kur ES mokesčių mokėtų pinigai nebuvo geriausiai būdų panaudoti. Pirmiausia, pirmiausia problema, kurią norėčiau pakomentuoti, tai yra taip vadinamosios kintamosios geometrijos požiūris. Europos investicijų bankas turi kovos su sukčiavimu politiką ir taip pat turi nulinios tolerancijos principą sukčiavimo ir korupcijos atžvilgių. Tačiau mes matome, kad tai nėra vis, visapusiškai gyvendinta visų EIB projektų atveju. Šių metų rezoliucijoje, biudžeto kontrolės komiteto rezoliucijoje apie investicijų banko veiklą, yra nuostata, kur reikalaujama, kad bankas nefinansuotų projektų ir neišmokėtų tolesnių paskolų tiems projektams, e, kuriuo atžvilgiu nacionalinio ir Europos lygmenį vykdomas tyrimas dėl sukčiavimo. Ir mes manome, kad yra esminis dalykas. Parlamentas siunčia labai svarbų signalą šią nuostatą dėl priežasčių, dėl kurių praeitie Europos investicijų bankas finansavo e, tuos projektus, kuriuo atžvilgiu yra atliekamas tyrimas dėl korupcijos pavyzdžiui, tinkamas projektas Slovenijoje, o dabar bankas panašu, kad tą patį padarys ir atitinkamo projekto Italijoje atžvilgiu. Ir tai būtų kitas skaidrė. Aš norėjau paliesti šį, šį klausimą ir pakomentuoti šį atvejį dėl to, kad čia matome kelis dalykus. Pirmiausia, koks čia yra projektas? Tai yra Veneto regione esančio Mestre miesto aplinkelis, 2013 metais bankas išmokėjo paskolą šiam projektui finansuoti 350 milijonų eurų, refinansuoti skolai, kurią sukaupė projektas nuo to laiko, kai pradėjo būti gyvenintas 2003 metais. 2011 metais projektas e, susilaukė kritiškos Italijos audito rūmų ataskaitos, tačiau Italijos audito rūmai minėjo tai, kad yra problemų dėl to, kad trūksta viešos kontrolės ir dėl to smarkiai išaugo kaštai, nepateisinamai smarkiai išaugo kaštai, tol, toliau galima organizuotų nusikaltėlių infiltracija e, per subrangos bendrovės, kurios atlieka statybos darbus. Ir galiausiai buvo įrodyti, dėja, įrodytos tos abejonės, nes projektas ir keli subrangovai dabar jau jų atžvilgių Italijos valdžia atlieka tyrimą dėl fiskalinio sukčiavimo ir galimo mafijos infiltravimo. Tai yra susijęs su baisiu didžiuliu e, skandalu Italijoje susijusiu su Veneto regiono politikais. Taigi praėjus trims mėnesiams po to, kai audito, Italijos audito rūmai paskelbė savo ataskaitą, Europos investicijų bankas pasirašė paskolą šiam projektui finansuoti 2011 m. birželio mėnesį. Tada pirmieji areštai įvyko susijęs su tuo projektu 2013 metais. Praėjus dviems mėnesiams, balandžio mėnesį, bankas išmokėjo paskolą. Po to mes kartu su Italijos atitinkamomis organizacijomis nusintėme skundą Olafui tačiau į jį nebuvo sureaguota. Ir vėliau er, investicijų bankas atsakė į mūsų laiškus, teikdamas, kad bankas neturi jokių įrodymų šiuo momentu dėl to, kad netinkamai yra naudojamos banko lėšos šio projekto atveju. Tada Europos parlamentas balandžio mėnesį praeitais metais savo rezoliucijoje dėl investicijų banko išsakė kritinių pastabų, įspėjimų teikdamas, kad apgailestauja, jog investicijų bankas būtent finansavo šio aplinkelio tiesimą. Ir įvairių finansinių priemonių atžvilgių taip pat reikalavo, kad bankas laikytųsi nulinės tolerancijos principo sukčiavimo atveju. Tačiau tai, kad, kas vyksta dabar, matome, kad bankas finansuoja vėl tą projektą šalia to pirmojo, pirmosios paskolos projekto obligacijų pagrindų ir dabar yra būtent iš, iš, išleistos tos projekto obligacijos, nors nacionaliniu lygmeniu vis dar vyksta tyrimas. Dabar kalbant apie tuos klausimus, kurie iškyla, kai mes prižiūrime atitinkamus projektus su kolegomis, matome, kad finansiškai stabilūs gyvybingi projektai yra įgyvendinami ir čia minime S7 projektą Lenkijoje. Aš sutrumpinimą naudoju šio projekto atveju savo pristatymę. Dėl kruopštumo čia didžiausia problema yra ta, kad yra priemonių, kuriomis bankas galėtų kontroliuoti projektą ir pasirūpinti, kad jis būtų kokybiškas, tačiau investicijų bankas neturi uh, pakankamai politinių, politinės valios ir noro iš valstybių narių, kai projektai, kai tos šalis narės nori, kad projektai būtų įgyvendinti. Ir dėl to ir nukenčia projektų kokybė. Toliau finansinės priemonės yra labai kompleksinės, sudėtingos. Dėl to ir tinkamo kropšno procesas tampa labai sudėtingas. Praeitų atveju išminėjau Italiją, ten irgi projektinės obligacijos e, privataus viešo kapitalo partnerystės yra finansuojamos banko, tai vėlgi tuos elementus reiktų pamastyti, nes kai yra finansinių priemonių tiek daug, labai sudėtinga užtikrinti projekto gerą kokybę. Na ir čia norėčiau pateikti dar vieną pavyzdį. Tai būtų Kasto projektas Ispanijoje. Kasto projektas Tai yra gamykla, kurią, kurios statymą finansavo investicijų bankas per paskalą ir po to per projektinės obligacijas. Projektas buvo du kartus finansuojamas banko, bet vis tiek vis dar nebuvo atlikta pakankamai studijų šio projekto atžvilgiu, nes kai jis buvo pradėtas įgyvendinti, pavyzdžiui, toje vietoje vyko mini žemės drebėjimų ir projektą reikėjo stabdyti. Dėl to kyla abejonių, ar tinkamo kropštumo ir pritinės vertės principai yra taikomi. Šiuo atveju galbūt reikėjo atlikti daugiau tyrimų nei tai, ką padarė Ispanijos institucijos. Taigi, investicijų bankas tarsi sako, kad tai nėra jų atsakomybė, tai yra statytojų ir valstybės narės e, atsakomybė įsitikinti, ar projektas yra tikrai gyvybingas. Toliau kita skaidrė, čia dar norėjau pateikti vieną pavyzdį. Tai labai neseniai pradėtas projektas Bratislavos aplinkelis. Tai yra naujas privačios, privataus viešo kapitalo partnerystės projektas Slovakijoje, vertė 4 milijardai eurų, Kalba eina apie 60 km magistralės tiesimą aplink Bratislavą. Tai yra vienas stambiausių PPP projektų ES. Tikrai iššūkių čia irgi nemažai. Slovakijos nevyriausybinės organizacijos ekspertai meta iššūkį šiam projektui dėl kelių priežasčių. Viena yra dėl kainos, nes buvo atliktas tyrimas, kuris parodė, kad būtų mažiau kainavęs projektas, jeigu būtų pasinaudota viešais pirkimais, o ne privačios, privataus viešo kapitalo partnerystė. Toliau vietos vertinimai ir ekonominio pagrindimo studijos, kurios buvo atliktos um, tam projektui įvertinti. Taip pat yra problemų dėl interesų konflikto, kalbant apie konkursą, kuris buvo paskelbtas dėl šio projekto. Panašu, kad transporto ministerija viešai nepateikė pakankamai informacijos apie projekto privalumus. Taigi, kas čia atsitiko? Investicijų bankas jau patvirtino paskolą, 500 milijonų eurų paskolą šiam konkrečiam projektui finansuoti. Dabar kyla klausimas, kaip bankas įvertino tą projektą. Buvo pateiktas skundas investicijų bankų skundo mechanizmui ir dabar laukiame uh, atsakymo iš banko. Tačiau reiktų pažymėti ir tai, kad panašių ES finansavimo finansuojamų projektų atveju Slovakijoje, kelių tiesimo projektų, buvo išmokėta, išmokėtos lėšos, bendra parama Jaspers, pagal Jaspers iniciatyvą, būtent, kad būtų pagerinami e, transportos rautai. Ir Jaspers programa buvo susijusi su ES finansuojamais projektais. Vienas iš jų ir buvo Bratislavos toksai pamatinis planas, į kurį įėjo ir Bratislavos aplinkelis. Tačiau šio konkreč, šio konkreč, šios konkrečios paskolos atveju EIB panaudoja ne tik Jaspers. Ir tai reiškia, kad nepasinaudojo Jaspers surinkta informacija ir neįtraukė Bratislavos aplinkelio į tą stambesnį planą. Taigi mūsų kolegos prašo, kad bankas būtų nuoseklesnis, taikytų nuoseklesnį požiūrį ir techninė pagalba galėtų būti geriau naudojama, e, kuriant alternatyves studijas ir parodant, kokie būtų galimi kiti variantai. Tai reiškia, kad investicijų bankas ne tik, kad turi pasikliauti nacionalinių, regioninių vietos institucijų vertinimais. Toliau. Čia Dar norėčiau pakomentuoti investicijų banko atskaitomybės klausimą. Mes pastaraisiais metais supratome, kad investicijų bankas nepakankamai pasimoko iš praeities klaidų. Pavyzdžiui, Kastor projekto atveju, Ispanijos projekto atveju, projektas dar vertinamas kaip sėkmingas projektas finansinė prasme. Tada bankas ir komisija įvertina kaip sėkmingą projektą, nors projektas sustabdytas ir 1,4 milijardo eurų buvo perduoti Ispanijos piliečiams per padidintus mokesčius būtent, kad būtų apmokėtos skolos, dėl to, kad projektas nenusisekė. Dar vienas dalykas susijęs su valdysena. Nepakankamai direktorių valdyba yra įtraukiama, banko direktorių valdyba yra įtraukiama į investicijų banko probleminius ir jautrius klausimus. Direktoriai mažai yra informuojami apie skundus, kurie yra pateikiami banko atžvilgių per vidinį banko skundų mechanizmą ir Europos ombudsmeno tarnybą. Pateiksiu konkretų pavyzdį. Pirmąjį kartą prieš dviejus metus Europos ombudsmeno tarnyba priemė sprendimą dėl netinkamo administravimo e, investicijų banko atžvilgių dėl tilto Bosnijoje. Praėjus projekto, praėjus porai mėnesių po to atvejo, mes Norėjome išklausyti banko direktorių nuomonės, bet direktoriai net nebuvo apie tai informuoti. Jie net nežinojo, kad ombudsmenas įvardijo tai, kas iš tiesų yra labai svarbu viešą instituciją, nes kalbėjo apie viešuosius pirkimus ir pirkimų procedūras. O kalbant apie skundus bankui, dabar kasmet yra nusinčiama metinė ataskaita banko valdybai kur yra apibendinami įvairūs atvejai. Taigi nėra kiekvienas atvejis pristatomas atskirai. Ir valdymo tikslais mes galvojame, kad tai yra problema, nes tie skundai bankui ir taip pat ombudsmenui yra puikia priemonė bandyti pasimokyti iš klaidų ir suprasti, kokios konkrečiai kyla problemos dėl įgyvendinamų projektų. Taigi, tai tikrai būtų papildoma medžiaga šalia e, banko tarnybų atliekamų vertinimų, tačiau dėja kol kas e, to nematome. Dar vienas iššūkis yra susijęs su skaidrumu. Praeitais metais bankas peržiūrėjo savo skaidrumo politiką. Buvo bandoma sumenkinti e, skaidrumo reikalavimus ir galiausiai pilietinių Blėdinės visuomenės organizacijų ir ombudsmeno dėka politika šiek tiek buvo apgadinta, tačiau dėja ji nebuvo ir patobulinta praeitais metais ir buvo dar vienas netinkamo administravimo atvejis, ombudsmenas jį apie jį nu, informavo banką, būtent kalba eina apie galimybę gauti informacijos vidinių tyrimų e, atveju Zambijoje. Ta tyrimą finansavo bankas ir bankas nenorėjo atskleisti jokios informacijos apie atliekamą tyrimą dėl to atvejo, atvejo nors turėtų tą padaryti ir tai pasižadėjo padaryti parlamentui prieš ketverius metus, taigi yra skaidrumo problemų. Ir galiausiai, kalbant apie rekomendacijas, pagrindinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti šiam komitetui yra tas, kad šiuo metu yra daromas didžiulis spaudimas bankui per įvairius kapitalo didinimo mechanizmus ir taip pat Europos investicijų planą, kad būtų finansuojama daugiau projektų Europoje. Ir aš manau, kad dabar svarbu prioritetą teikti paskolų kokybei, o ne kiekybei. Ir kaip matėme iš pristatymų, banko personalas, investicijų banko personalo yra mažiau nei pasaulio bankė, o paskolų jie suteikia daugiau, taigi spaudimas yra didžiulis ir tai gali būti ir kliūtis, kalbant apie projektų kokybę, taigi turime to nepamiršti. Dar vienas dalykas, dar viena rekomendacija dėl to, kad bankas turėtų nefinansuoti ir neišmokėti paskolų tiems projektams, kuriuo atveju yra atliekamas tyriamas dėl korupcijos nacionalinio ar Europos lygmenių. Toliau užtikrinti griežtus patikrinimus banke. Tai reiškia, kad labiau reikia įtraukti direktorių valdybą ir taip pat labiau nepriklausoma ir veiksminga turėtų būti skundų mechanizmo tarnyba. Tai yra vidinis skundų, mecha, skundų e, tvarkymo mechanizmas banke. Taip pat mes reikalaujame, kad Europos audito rūmai sistemingiau ir proaktyviau dalyvautų tuose procesuose. Praeitame dešimtmetyje auditorių rūmai paskelbė tik tai vieną specialią ataskaitą apie Europos investicijų banką praeitais metais dėl veiklos Afrikoje pagal investicinę priemonę. Tačiau dabar, turint omenyje, kad reikėtų tokio sistemingesnio požiūrio ir auditorumai turėtų pasidomėti, kokius projektus finansuoja bankas ir Europoje, ne tik už jos ribų. Paskutinė rekomendacija susijusi su Europos parlamento priežiūro ir įtraukimu. Uh, į banko veiklą. Mes manome, kad šiuo metu, tarkim, šiek tiek taikomas toks nenuoseklus požiūris banko atžvilgiu iš Europos parlamento pusės. Tiesiog primamos arba rezoliucijos, metinės rezoliucijos apie banko veiklą. Tada dar yra apie garantijas, įgaliojimus, uh, kalbama banko atžvilgių už ES ribų. Ir problema ta, kad nedaug stebima, stebimas pats įgyvendinimas, kaip įgyvendinami parlamento reikalavimai. Pavyzdžiui, keturiose rezoliucijose parlamentas prašė banko sustiprinti skaidrumo sistemą, kai skolinama MVI per finansinius tarpininkus ir nuo tų keturių rezoliucijų nebuvo imtas jokių politikos procesų ar iniciatyvų bankę, kad būtų atsižvelgta į tą raginimą. Tas pats pasakyta ir apie kovą su mokesčių vengimu. Praeitais metais parlamentas paprašė banko sukurti atsakingą mokesčių politiką, tačiau bankas pasyviai laukia komisijos veiksmų ir nesima kol kas jokių veiksmų. Ir dar norėjau paminėti Europos galbūt investicijų planas yra galimybė ir Europos parlamentui aktyviau įsitraukti, nes pirmąjį kartą, kaip įdomus situacijos <coughs> Europos Sąjungos e, viduje, parlamentas gali tarti žodį apie tai, ką daro investicijų bankas pagal Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimą. Taigi dėkoju ir laukiu jūsų klausimų apie tai, ką pasakiau, ar kartais apie ką nors kitą. Ja, für... Labai ačiū už jūsų įdomias mintis visiems trims pranešėjams. Dabar galėsime užduoti klausimus. Pranešėjai pirmiausia, darys kiti kolegos taip pat. Gali užduoti klausimus. Noriu paklausti Europos investicijų banko kiek transporto projektų yra kontroliuojama įgyvendinimas. Atrodo, kad jūs neturite pakankamai žmonių, kurie tos, e, tą kontrolę užtikrintų, turint omenyje, kad e, transporto infrastruktūros projektams tenka labai didelis dėmesys ir galime konstatuoti, kad būtent juos įgyvendinant galima Gali pasitaikyti daugiausiai pažeidimų sukčiavimo atveju, ypač rengiant viešo pirkimo konkursus. Taigi, kas yra atsakingas už tai, kad šie projektai būtų sklandžiai gyvendinami, išvengiant nesusipratimų. Toks būtų mano pirmasis klausimas. Taip pat jūs kalbėjote o ne pat e, apie atitinkamus e, tyrimus dėl sukčiavimo. Iš kur jūs gavote informaciją, ar jūs esate priklausomi nuo atskirų informatorių pateikiamų duomenų, ar jūs e, sistemingas patikras vykdote. Taigi, kiek sukčiavimo atvejų pasitaikė per pastaruosius dviejus metus įgyvendinant EIB projektus ir ar jūs e, iš tiesų turite žmonių, kurie e, nuolat stebėtų projektų įgyvendinimo eigą. Taip pat manau, kad pasantį dimestrijų temą reikėtų dar mums gauti papildomas informacijos. Noriu paklausti, ar galima sustabdyti pradėtą projektą, išaiškėjus e, tam tikriems e, korupcijos ar sukčiavimo atvejams. Taigi, kokiu veiksmu jūs ėmėtės, pradėjus atitinkamą tyrimą Italijos teisės saugai. nes vien melstis tai nepakanka, kai jau tokia informacija iškyla į dienos šviesą. Šis projektas iš tiesų gali labai pakengti ES reputacijai. Tiek būtų mano klausimų, Derikas. So start... Jau galėčiau mm, atsakyti, pradėsiu nuo, e, kalbė, kalbėsiu pradėdams atsakyti į jūsų klausimus. Jūs klausėte apie kontrolę, kurią taikome projektams. Taigi noriu paaiškinti keletą dalykų. Pirmiausiai, mūsų valdymo komitetas ir valdyba mm, pateikė, jiems pateikėmi duomenys ir e, specialus pareigūnas įvertina e, galima skolininko E, charakteristikas visas, potencialą. Siekiama įsigilinti į tai, ar tikrai yra pakankamai e, geras e, galimas skolininkas. Ir mes taip pat žiūrime, kad niekas neprieštarautų E, įstatymams, paskui žiūrime į projekto ciklą ir žiūrime, kaip išmokamos lėšos. Mes turime susitarimus su skolininku, kuris turi laikytis tam tikrų sąlygų, ir įmonės vadovas patvirtina, kad e, skolininkas laikosi visų e, įstatymų, nėra jokių procedūrų prieš jį ir kad visi leidimai yra išduoti ir galiuojame. Mes prašome, kad direktorius, kuris yra atsakingas pareigūnas, patvirtintų tuos dalykus kiekvieno metu, kai atliekam išmokėjimai. Ir uh, E, mes e, e, bandome, taip pat turime projektų direktorių. Ir dažnai ypač griežtai vertiname projektus gyvenamus už jas ribų, nes paprastai su jais kyla daugiausiai problemų. Ir dėl mestrės taip yra problemų ir aš grįšiu prie mestrės projekto. Mes turime finansų uh, valdymo grupę ir atsakingų pareigūnų uh, darbas yra uh, žiūrėti į sekti išmokas ir fizinę pažangą. Taigi projektų direktorius, kuris atsakingas už statybą į gyvenimą ir žmonių atsakingų už stebėseną iš išmokų. Taip pat e, gale, pabaigoje patvirtinama ataskaita apie projekto baigimą, žiūrime, kas padaryta ir vertiname, kaip projekto komanda išvadas po to e, perdodame tai vertinimo e, komandai ir kolegė su savo darbuotojais tada pasirinks, ką daryti, kaip vertinti, nes jie nepriklausomai apsisprendžia, kaip atliekami vertinimai. Ir e, paskui suteiksiu žodį kolegiai, bet dabar dėl mestres. Tai yra sudėtingas projektas. Prieš keletą metų jau iš esmės baigtas projektas. Mes kalbame dabar apie finansinės operacijas, ne apie patį projektą. Projekto rezultatas buvo tam tikras, e, viršijo sąnaudos numatytas pradžioje, reikėjo kai ką keisti, apimti, kai kas susiję buvo su E, rangovų samnio mechanizmais ir kitais procesais. Dėl kaltinimų sukčiavimų. Aš už tą sritį neatsakingas bankė, bet aš pasakoju jums tai, ką ir girdėjau iš kolegų. Olafas uh, uždarė šią bylą generalinis inspektoratas e, dirbo gana ilgai su Olafu, kai buvo tyriami šie klausimai. Išreikštas tam tikras susirūpinimas dėl subrangovo, tačiau niekas tiesiog nebuvo įrodyta įgyvenant projektą. Ir neteisinga būtų sakyti, kad mes nieko nedarėme, mes diskretiškai elgėmės, bet labai rimtai žiūrėjome į kaltinimus. Manau, kad, at, kad aš dabar galiu perduoti žodį Ivory, kuri e, pakalbės apie savo darbo aspektą. projektų, skirius kaip mano kolega papasakojo, stebi viso projekto gyvendinimo eigą. Ir atskirais atvejais mes ir individualiai vertiname šios projektus, kurie jau veikia po jų įgyvendinimo. Taip pat vykdoma e, sisteminė projektų priežiūra. Šį darbą atlieka kolegos atsakingi už e, projektų įgyvendinimo eigą. Generalinis inspektorius atlieka kitokias funkcijas, kaip minėjau. O atliekant tyrimus, mes e, remiamės iš informatorių, gauname informaciją, nes kiekvienas gali užpildyti atitinkamą formą anketą ir suteikti informaciją delegacijai ir įvertindami gautą informaciją mes nusprendžiame, ar pradėti tyrimą ar ne. Taip pat ir skundų teikimo sistema veikia panašiai, kiekvienas pilietis gali skundą įteikti, bet kas pasaulyje internetu gali apskūsti banko veiklą. Dėl projektų įvertinimų, tai turiu pasakyti, kad čia taikoma kitokia tvarka, mes patys nusprendžiame, <clears throat> kokį projektą vertinti ir mes stengiamės projektus vertinti sistemiškai, tiek pasiremdami patirtimi e, iš sėkmingai gyvenintų projektų, tiek ir patirtimi sukaupta tuo metu, kai projektų gyvendinimas nebuvo sėkmingas. Generalinio inspektoriaus tarnyba veikia kitaip, jos informacijos šaltiniai yra kiti, mes, bet mes, žinome, koordinuojame savo veiksmus ir, sakykime, aš vieno ar kito projekto nevertinu mano skyrius dėl to, kad tyriejų darbo tai galėtų apsunkinti. Tais atvejais, kuomet Olafas nusprendžia, kad nėra e, jokios priežasties e, pradėti tyrimą, kai buvo jūsų minėto Italijos projekto atveju, e, Buvo remiamasi taip pat ir Italijos auditorumų patikta tam tikra informacija ir pastabomis. Kolegė Šmit dabar kalbės kaip viena iš pranešėjų. Ačiū klausydamasi diskusijų. Pradedu baimintis, kad iki 30 metų nesugebėsime sukurti Europos transporto bendros erdvės, nes e, jai sukurti reikia 500 milijardų eurų. Klausydamasi diskusijų tarp atskirų Europos investicijų banko skyrių netgi, pradedu nerimauti, nes susidaro įspūdis, kad vykdoma veikiau trukdymo nei projektų įgalinimo politika. Bandoma sutrukdyti pasiekti užsibrėžtus tikslus. Tikrai nepasisakau už tai, kad lėšos būtų švaistomos. Tačiau noriu dar kartą pabrėžti, kad mūsų galtinis tikslas yra vieninga bendroja Europos transporto erdvė ir todėl turėtume e, rasti lėšų įgyveninti tiems projektams, kurių pakankamai gausiai valstybės narės pateikia kuomet e, Europos investicijų bankas e, nori tinkamai įvertinti ar tinkamai lėšų panaudojimas, mes tam negalime priešintis, tačiau jeigu EIB atstovai teigia, kad vertina projektus pagal jų tam tikrą svarbą atskiroms sritims, tai e, čia aš pradedu gūščioti pečiais, nes man kyla klausimas, kiek reikia specialistų, kiek reikia žmonių, kad būtų galima įvertinti, ar visus tos projektus e, verta finansuoti ar ne. Kalbu remdamasi savo patirtimi, aš esu kilusi iš vieno nedidelio Austrijos miesto, kuris yra pakankamai garsus dėl to, kad kažkada kreipėsi į e, Europos investicijų banką prašydamas finansavimo nedidelio masto regioniniam geležinkelių infrastruktūros projektui. Taip pat e, bandėme kreiptis ir į EFSI, tačiau mūsų projektas e, po pirminio svarstymo nesusilaukė rimtesnio atgarsio, nes visuomet buvo pasitelkiamas argumentas, kad e, nenorime prieimus vienus ar kitus sprendimus e, daryti jokio politinio sprendimo arba nenorime pasiduoti politiniam sprendimui, tačiau dabar atrodo, e, kad vis tik tai ta politinė įtaka atlieka atitinkamą vaidmenį nes praktiškai bankas šiuo atveju priima sprendimus um, susijusius su bendros Europos transporto erdvės kūrimu. Ir um, man tikrai nepatinka, kuomet supriešinami tarpusavio komisija, investicijų bankas, auditorumai, parlamentas, nes jeigu mes nesutelksime bendrų pastangų, tai niekuomet ne pasieksime Europos lygių užsibrieštų tikslų, mes čia tik tai vertinsime ir vertinsime ir tada turėsime apsispręsti, kokius projektus vertinti, kaip užtikrinti savo vertinimo neutralumą, nepriklausomumą, po to turėsime apsibriežti apskritai, ką reiškia tas vertinimas. Aš sutinku, kad vertinti reikia, tačiau manau, kad jeigu jau yra priimamas sprendimas projektą, finansuoti, tai reikia jo vertinimo procesą pradėti e, nuo pat pradžių, vertinant gyvenimo tvarkaraštį, planavimą, viešų pirkimų konkursus ir tik tai e, atlikus atitinkamą etapinį įvertinimą e, galima būtų skirti finansavimą. Nes dabar, kai pinigai yra išmokėti ir tik po penkerių metų pradedamas e, kontrolės procesas, žiūrima ar iš tikrųjų už tos pinigus pastatytas oro uostas ar gatvė nutiesta, tai e, ypač transporto infrastruktūros srityje esame gavę daug bauginančios informacijos apie tai, kaip mokesčių mokėtojų pinigai paprasčiausiai yra sudeginami iš, išvaistomi. Žinoma, Europos parlamentas sudaro politiką, tačiau pirmiausia, jie yra ir žmonės. Ir manau, kad parlamentą tikrai būtų galima įtraukti į e, vieną ar kitą projekto finansavimo sprendimus, o ne tik tai įtraukti į atitinkamus kontrolės procesus po to, kai projektas jau yra įgyvendintas. Aš pasisakau už tai, kad įgyvendinant projektus nepamestume iš akių ir mūsų svarbiausių tikslų šiuo atveju. Tai yra vieninga ES transporto e, erdvė ir reikia dėti visus pastangas, kad e, kuo labiau priartėtume prie šio e, tikslo ir turėtume nustoti dėl to, ką šitie vieni kitiems pagalius turėtų švaistyti pinigus. Ačiū. Prašau sureaguoti, jeigu norite. Ačiū už e, šį klausimą. Filosofiniu požiūriu mes, mūsų pozicijos sutampa, mes pritarėme, kad reikėtų bendromis pastangomis siekti projektų įgyvendinimo ir tikrai bankas nemano, kad jis yra kokia nors kliūtis siekiant užsibrieštų tikslų, tačiau atitinkamos e, valstybių narių struktūros kontroliuoja priimamus sprendimus ne komisija, ne bankas, juos kontroliuoja, bet e, žinoma, jie gali pats atsakyti už savo veiksmus. Mes tik tai paremėme, pritarėme tam tikriems sprendimams, nes jeigu projektai atitinka atrinkamumo kriterijus e, nustatytus, tai mes <clears throat> galime finansuoti projektą, mes esame bankas ir mus domina investicinė graža ir atitinkamos struktūros sugebėjimas gražinti paimtas paskolas ir čia jau reikia priimti nepatogius sprendimus, nes jeigu mes Finansuosime projektą, kurio investicinė graža yra praktiškai lygi nuliui, tai vien dėl to, kad e, valstybės narės yra priemusios atitinkamus sprendimus, pavyzdžiui, apmokestinti naudojimas kelių infrastruktūrą, e, tačiau nėra surinkami, nėra surinkamos atitinkamos lėšos ir sumos. Tai mes manau, kad e, esame veikiau tarpininkai, o ne kliudytojai projektų gyvenime. Žinoma, labai svarbu sekti paskui pinigų srautus, tačiau mes dažnai bendradarbiaujame su labai didelėmis, didelio masto gerai veikiančiomis struktūromis, kurios veikia patikimose, brandžiose valstybėse narėse ir mes su jomis bendradarbiaujame jau pakankamai ilgą laiką ir sprendimus priimame įvertindami atitinkamą riziką ir pasverdami savo galimybės kontroliuoti projekto rangovus. Dar vienas pastebėjimas yra susijęs su projekto mastu. Čia bankui turiu pripažinti kyla tam tikrų sunkumų, ypač kuomet yra finansuojami labai stambus projektai, kurie yra naudingi taip pat ir mažesniems rangovams. Tačiau čia mes iš tiesų nesugebėjome taip veiksmingai užtikrinti projekto gyvendinimo kontrolės. Ta reikia pripažinti. Kalbant apie mūsų darbuotojų skaičių, tai reikia pasakyti, kad ir mažam projektui reikia skirti beveik tiek pat pastangų, kiek ir didelio masto stambiam projektui. Ir Manau, kad e, mes esame užtikrinę pakankamai gerą pusiausvyrą tarp e, savo darbuotojų skaičiaus ir tarp e, mums priskirimų funkcijų įgyvendinimo, nors tie klausimai iš tiesų yra sudėtingi. Ačiū. Trys kolegos dar prašo žodžio, kolega Liberatskis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu leisite tokią asmenį pastebėjimą, norėsiu išsakyti, mes čia kalbame apie 20-25 metų laikotarpį ir maždaug trečdalis to laiko aš dirbau 10-mečio pradžio Lenkijos vyriausybė, bendradarbiavome su EIB. Noriu pasakyti, kad tas bendradarbiavimas buvo tikrai pats e, sėkmingiausias, e, lyginant tiek su bendradarbiavimu su pasaulio banku, tiek su rekonstrukcijos ir plėtros banku. E, kalbant apie tai, kaip lėšos yra panaudojamos paskolų e, skirtų kontekste vykdant kitas finansinės operacijas e, e, vienai darbo vietai sukurti. Tai palyginant, palyginant su Europos rekonstrukcijos plėtros banku, su pasaulio banku, reikia pasakyti, kad investicijų banko finansinė parama atsiperka labiausiai, tačiau aišku galima patek, pateikti ir pakankamai trumpą nusiskundimų sąrašą, tačiau aš norėčiau, kad mes kažkada ir e, procentinę išraišką apskaičiuotume tų nenusisekusių investicinių projektų bendrame kontekste dalies, palyginant su E, kitų bankų finansuojamais projektais ir kadangi aš esu iš Lenkijos, tai e, man nepatinka, kad tokių projektų netinkamai gyvendinamų pasitaiko tik senojoje ES, tiek naujosiuose valstybėse narėse, o tai reiškia, kad e, mes esame panašiai vienodoje situacijoje. Europos investicijų banko atstovai pateikė savo analizę, kuri yra grindžiama ne tik konkrečiais projektais, tačiau ir tam tikromis temomis. Taigi, kitaip tariant, noriu paklausti, ar jūs, e, ar nėra jūsų veikla taip, kad per, per medžius nematote miško? Kalbant apie politikų įdaromą įtaką, tai jūs čia negalite kalbėti apie jokią įtaką, neįtaką ar panašiai, nes jūs esate ES bankas. Todėl atitinkami jūsų veiklos prioritetai yra patvirtinami politiniais sprendimais. Jūs turite vertinti ir profesionaliojo pobūdžio projektų investicinę gražą, tačiau jūsų veiklos tikslą mes, ES, jums nustatome ir apibrėžiami. Taigi būtų gerai, kad veiktume kartu ne tik jau po visko, tačiau taip pat ir projektų gyvendinimo metu ir netgi kartais ex ante. Tai leistų mums geriau vieni kitus suprasti ir išvengti kartais bandymo suversti kaltę dėl tam tikrų nepasisekusių dalykų kolegoms arba direktorių tarybai, ir, kuriai jūs negalite daryti įtakos, nes jį posėdžiauja ten tik kartą per mėnesį ir panašiai. Taigi taip bandome nusikratyti atsakomybę. O mums kyla atitinkamų klausimų dėl orientavimosi į rezultatus skiriant finansavimą ir tai, kas vyksta šiuo metu, nes turime sanglaudos fondą, Junkerio planą, turime paramos gavėjus. Taigi norėčiau, kad jūs kaip bankas įvertintumėte tam tikrą testinumą, ritmingumą, e, tam tikrų teminių projektų, pavyzdžiui, susijusių su transeuropiniais tinklais kai dabar matau, kad Lenkijoje šiais metais bandoma 4 milijardus tam skirti, o kitais metais 17 milijardų, tai man kyla klausimas, ar apskritai rangovai ir gamintojai ištems iki metų galo. Su šiomis lėšomis veikiausiai, kad ne. Taigi Kas turėtų tą įspėjimą ir signalą pasiūsti? Galbūt bankas, o galbūt mes bendromis pastangomis turėtume aiškiai pasakyti, kad būtume užtikrinti projektų gyvenimo testinumą, tam tikrą ritmą, nes jau 30 procentų daugmetės finansinės programos iki 20 metų lėšų esame išleidę, o, o vyriausybės gal tik 2 procentus skiria arba 5 procentus, taigi ar bus galima užtikrinti pradėtų projektų testinumą. Turime aiškiai pasakyti, ar mūsų ribotos lėšos yra tinkamai paskirstytos ir ar paramos gavėjai jomis tinkamai pasinaudoja. Taip pat pritariu tam, kas e, buvo pasakyta čia anksčiau pono Pinkstino apie tai, kad būtina įvertinti taip pat ir vyriausybių atsakomybę ir atsakomybės dalį. Komisija yra kontroliuojama Europos parlamento, tačiau turi atlikti taip pat ir vyriausybės savo atitinkamas funkcijas bei investicijų bankas, nes kai išgirstu informaciją apie tai, kad kažkur dingo milijardas ar šimtas milijonų, tačiau bendrame kontekste svarbu, kad būtų pasiektas galtinis tikslas. Paskutinis klausimas susijęs su projektų obligacijomis ir Junkerio planu. Ar EIB numato kokią nors galimybę didesnių mastų pasinaudoti projektų obligacijomis, ypač ES mastų, nes galbūt būtent ši priemonė galėtų atgaivinti viltį, įtraukti į e, patikimesnių projektų įgyvendinimą taip pat ir komercinius bankus, nes dažnai mes pamirštame komercinius bankus e, šioje situacijoje ir jeigu jie pamatytų, kad e, egzistuoja atitinkamos sąlygos jiems įsitraukti į projektų gyvenimą, tai jie tą padarytų. Jeigu tų sąlygų nebūtų arba nėra, tai jie to nenori daryti. Mm, taigi manau, kad būtent šiais kriterijais ir aspektais vadovaujantis reikėtų vertinti teigiamai arba neigiamai Europos investicijų banko veiklą. Kolega Voganas dabar kalbės. Aš galbūt e, pozityviai norėčiau kai ką pasakyti. Velse yra daug e, stambių projektų, yra finansuojama EIB ir jie buvo labai sėkmingi. Ir aš kiek žinau, e, tie projektai turėjo tikrai nemažą poveikį mūsų ūkį. Norėčiau pasidžiaugti. Taip, daug finansinių priemonių yra naujas ir dėl to aš turiu nemažai klausimų, labai greitai juos pristatysiu. E, pone Valentain ir kitiems e, skiriu savo klausimus. E, pone Valentain, jūs sakėte, kad reikia į viską įsigilinti iš esmės. Aš noriu jūsų paklausti, jeigu struktūriniai iš struktūrinių fondų e, dažnai skiriamas finansavimas, bet jie mažinami ilgai, e, bus laikui bėgant ir EIB bus labai svarbus. Taigi mano e, pirmas klausimas, ar jūs turite pakankamai lėšų, galvodamas apie, galvant apie ateitį. Antras dalykas, jūs sakėte, kad galvojate, jog šiuo metu net pakankamai projektų rengiama yra yra rengimo etape. Kodėl? Ar valstybės narės jų nepalaiko, ar jos nenori kreiptis į AIB e ir prašyti finansavimo, ar kitur kažkur e, kreipiamasi. Trečias klausimas. Yra nemažai lėšų, bet kartais e, fondų, pavyzdžiui, e, sujungimo tinklų priemoniai, EFSI struktūriniai fondai, jūsų pačių priemonės. Ir mano klausimas, ar jūs žiūrite galimybę suderinti tuos fondus sutelkti, kad būtų galima finansuoti, pavyzdžiui, kur kas desnės apimties projektą negu įprastai. Tai būtų prasminga, bet ne visą laiką lengva tą užtikrinti, kadangi skirtingiems fondams taikomas skirtingos taisyklės, bet galbūt jūs ieškote galimybių suderinti fondų uh, E, finansavimo galimybės. Toliau, dėl tų, kokie projektai yra finansuojami, man atrodo, kad tai yra svarbus pastebėjimas. Jūs sakėte, kad kai projektai teikiami valdybai, beveik visuomet jūs juos patvirtinate, aišku, jūs parengėte juos atitinkamai. E, jūs matote, kad tai yra geras projektas, kad e, jį reikia finansuoti ir kaip jūs priimate sprendimą prieš teikdami tarybai. Ir dar paskutinis dalykas E, vertinimas. E, e, rezultatai yra labai svarbus vertinimui, bet yra įvairių rezultatų ar poveikio darbo vietų kūrimas, pavyzdžiui, darbo kelionės laiko sutrumpėjimas, taip pat gali būti aplinkos būklė pagerinta. Aš noriu paklausti, kaip Jūs vertinate rezultatą, išdavas, yra kažkokie prioritetai ir ar nėra prioritetų, kurie prieštarauja tarpusavį ir kaip Jūs E, teikėte ataskaitas apie tai. Nemažas sąrašas. Dar ne viskas. Ponas Lanagan, labai ačiū, labai įdomi informacija buvo pateikta. Nin Valentine ir Ivory Protzelė pateikčiau klausimus. E, buvo sakoma, kad skolinamasi e, tarptautinėse rinkose. Ar bankas nesiskolina e, tiesiog iš ECB? Jeigu ne, tai kodėl? Dabar matome pinigai dalyjami kairį ir dešinę, kadangi palūka norma yra neigiama, siekiama tokiu būdu paskatinti ekonomikos vystimasi, kad žmonės, pavyzdžiui, galėtų uh, E, daugiau žaisliukų nupirkti vaikams ar veikti atostogų kur nors, bet būtų kur kas geriau kryptingiau investuoti pinigus ar juos naudoti, užtikrinti tvarumą ir tokiu būdu skatinti ekonomiką, pavyzdžiui, stiprinant infrastruktūrą. Ar galima skolintis jums iš minėtų šaltinių ir ar galima skolinti taip, kad būtų naudinga Europos Sąjungai. Kalbama apie e, naudą ir apie palūkanų normas, e, bet tai nesusiję su infrastruktūras. Jūs skolinate ūkininkams e, už 3 procentų palūkanas. Labai sunku pamatyti skirtumą jūsų finansavimo. Nes bankai Europoje pagal kiekybinį sąlygų lengvinimą, quantitative easing, uh, uh, tarsi turi, yra, yra daugiau pinigų apyvartoje ir gali būti, kad palūkanų normos bus visur 3 procentai. Ivory, aš e, su dideliu sudomėjimu išklausiau jūsų ir man noris paklausti apie Airiją. Pasižiūrėjau į uh, E, per keletą metų paskolintas lėšas Airijai. Jūs e, tikriausiai žinote visi, kad Airija labai nukentėjo nuo bankų žlugimo, daug žmonių nudegė tuo metu. Bet aš pastebėjau, kad skolinama buvo ir daugeliu Airijos bankų kurie e, paskui greitai bankrutavo. Man atrodo, kad net liepsnose nespėjo paskesti. Uh, ir kaip, ar jūs neturite problemų susijusių su tuo. Ir ar jūs atsižvelgėte į tam tikrus perspėjimus? ir kaip ar jūs pastebėjote tam tikrus trūkumus teikiant finansavimą Airijai, ar nebuvo nudegta dėl to. Grįžtu prie pono Vaugano klausimų. E, be finansavimas. Kaip ką tik tai kalbėjo kolega iš Airijos, skodamas į kapitalo rinkose, pensijų fondai, investuotojai, bet kas, kas e, norėtum skolinti, kad mes galėtume finansuoti savo operacijas. Ir mes, mūsų gebėjimas skolintis iš jų yra susijęs su pasitikėjimu mumis. Jeigu mes e, veikiame taip, kaip žadame, ir gražiname e, paskolas jiems tuomet, e, kol taip darysime, e, mes tol galėsime finansuoti savo operacijas. Investuotojai kapitalo rinkose ieško tvirtumo požymių balansuose ir dėl to reikia kapitalo mums. Kapitalas ateina iš valstybių narių Jisai yra banko turtas, tai yra e, akcinis kapitalas, kurios savinkės yra valstybės narės. Valstybės narės priemė sprendimą prieš porą metų padidinti e, nuosavą kapitalą. E, dėl to, kad jos norėjo mūsų prašyti sko, plėsti mūsų skolinimo apimtis ir tą mes darome. Ir kol e, deramai finansai tvarkomi bankai ir e, kol mes e, vykdome akcininkų reikalavimus, mes e, galėsime finansuoti savo operacijas. Mūsų nevaržo biudžeto problemos, kaip pavyzdžiui, kad kolegų iš komisijos, nes jūs valdote mokesčių mokėtojų pinigus, o mes skolinamės pinigus ir paskui turime juos gražinti. Tai yra e, toks drausminantis elementas, kai skolini lėšas. Dabar rengiami projektai, rengimo etapas. Jūs klausėte, ar nėra pakankamai rengimų projektų, ar nepakankamai e, pareiš... žmonių kreipiasi į banką. E, Tikimasi, kad mažiau e, bus išleista pinigų, dėl to e, mažiau rengiama projektų. Jeigu žinai, kad e, ne, tik tai tuo met, kai yra tikras poreikis, kai numatoma, kad bus tam tikrų pinigų iš finansų ministerijos ar kitų šaltinių, tuomet rengiami uh, projektą ir mes dabar turime kalbėti su kur kas desniu skaičiumi žmonių negu praeitie, nes mes turime e, rasti deramus projektus, kuriuos galėtume finansuoti savo paskolomis. Aš sutinku dėl to, kad fondų yra tikrai daug. Ir galima susipainioti, nors ir dirbi toje srityje visą laiką. E, mes akcentuojame e, elgesį verslų, verslumo požiūrį. Komisija ir EIB bando e, sukurti produktą, kurį gali pristatyti tam tikram sektoriui, pavyzdžiui, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės, skirta transportui, bet yra ir kitų iniciatyvų, kitose sektoriuose taikomi kiti fondai. Jūs visiškai teisingai pastebėjote, kad yra painiavos. Bankas e, bando taikyti vieną blending, tai yra derinimą banko paskolų su ES dotacijomis, o dotacijos gali atkeliauti iš skirtingų šaltinių. Jeigu mes e, būsime lyderiai, e, kaip skolint bendrausime su e, skolininku, tai tada jiems nebereikia rūpintis, iš kur ateina tie pinigai, ar iš e, Europos infrastruktūros sujungimo e, tinklų priemonės, ar iš kito šaltinio, jiems svarbiausia yra pasiskolinti. E, visą kitą yra mūsų rūpestis. Jūs manęs klausėte, kas sprendžia. Mes taikome peržiūros e, procedūras, e, kurių metu nusprendžiame, ar e, teikti kažką, kam gali pasipriešinti valdyba. Nedažnai valdyba atmeta pasiūlymus, bet patarnybos banko susideda iš technokratų. Mes turėtume būti ne politinė organizacija, bet mes tur, esame vis tik tai tam tikrą prasme politinė organizacija, nežiūrint to, priimame sprendimus racionaliu pagrindu vadovaudamiesi ir būtent tai bandome dirbti. Bet mes esame, mes esame žmonės, aišku, ir kas į mus kreipiasi pirmas, tas tarsi gauna daugiausiai. Mes neprioritizuojame valstybių narių ar vystytojų investicinių prioritetų. Tai yra jų prerogatyva. Mes e, teikiame finansinės paslaugas. Dėl išdavų rezultatų mes žiūrime į daugelį iš tų dalykų, kuriuos paminėjote, darbo vietos, e, tai aktualu mums labai sunku tai įvertinti, turime empirinių žinių apie tai, tiek galima, e, pavyzdžiui, statybos projektą gyvenant e, sukurti darbo vietų, kokį turės tai poveikį užimtumui. Taip pat kalbame su projekto donorais, klausime, kiek bus darimta žmonių mums prisidėjus. Tai nėra tobula, tačiau mes e, žiūrime į tuos dalykus. Airijos atstovo klausimai. Man atrodo, kad, aš, kad jūs uh, turėjote galvoje tai, kad mes skolinamės ir klausėte apie ECB. EIB su ECB turi sutarimą dėl uh, uh, kritinio skolinimo. Tai nėra mano sritis, bet aš suprantu, kad yra toks sutarimas. Tačiau mes neketiname naudotis šią priemonę, tai nėra įprastinis skolinimas šaltinis mums. Uh, tai yra e, taip vadinamo saugumo tinklo dalis finansų sistemoje. Aš norėčiau pasakyti štai, kad bankas neskolina e, trumpesniam e, laikotarpiu negu treji ar ketveri metai. Tai yra minimali trukmė. Dažniausiai mes kalbame 10-12 metų. Mes teikėme dažniausiai ilgalaikės paskolas 40-45 metams esame, esame išdavę paskolų valdžios struktūroms, nes kai kuriems projektams reikia tokios trukmės skolinimo. Ir komercinis bankas vargu ar e, teiks paskolas 30-40 metų. Ir tai yra viena iš mūsų e, rolių e, užtikrinant viešą infrastruktūrą ir teikiant tokį finansavimą ilgalaikį mes e, neužsiemė trumpalaikių finansavimų, bet jūs galbūt teisus, gana pigių pinigų egzistavimas rinkoje sukėlė mums tam tikrų problemų. Aš nežinau nieko apie Allied Irish Bank. Mes su airiais dirbame daug E, žinau apie e, atnaujinimą kelių, investavimą kelius programos, bet nieko nežinau apie tą banką. Ir kur mes nudegėme per krizę? Man atrodo, visi nukentėjo, nudegė per ją, bet nesame viešas bankas, viešo sektoriaus bankas ir mes neusimėme spekulacinė komercinė veikla, kuri kelia problemų. Mes neužsime e, nekilnojimo turtų įsigymuose, susiliejimuose, neperkame, neparduodame akcijų, nežaidžiame kitaip, neveikiame rinkoje. Mes laikomės konservatyvios išdo politikos, mes e, manome, kad valdome banką atsakingai. Ir aišku, mes, galime pasakyti, buvome tam tikrą prasme patrauklus krizės metu, nes mes turime, aišku, modelį, labai stiprus mūsų balansas, mūsų portfelis e, yra e, stiprus ir mūsų akcininkės yra valstybės narės, dėl to mes esame e, gana patrauklus. Ir iš krizės mes išėjome, išbėdame daugiau ar mažiau sausi. Mūsų portfelis paskolų gana didelis, daug valstybių nukentėjo Ispanija, Portugalija, Airija, Graikija, Airija, Graikija. Mes aktyviai dirbame tose šalise, aišku, kad taip. Ir žinome, kad kai kurie vykdytojai projektų patiria sunkumus ir turime problemų su jais, bet tai yra kita pusė. E, būda, e, mes kaip viešas bankas ne iškart neištraukėme persikėlimo iš pokojų, bet bandome padėti tiems žmonėms sprendžiant problemas. Ir tai yra dar vienas privalumas mūsų išskirtinio pobūdžio. Nedaug institucijų e, gali pasidžiaugti tuo. Ačiū. Frau Jung-Protzel, bitte. Ja, Protzel. Aš gal papildyčiau. Jūs minėjote centrinį banką ir tai, kad jisai skiria lėšas privatiems bankams įvairiems tikslams, bet mes matome, kad bankai na, vengia teikti paskolas. O jeigu tas paslauga, pas, pa, paskolas išduoda, tai neišduoda tokiamis pačiomis sąlygomis, kaip gauna iš Centrinio banko. Aš galėčiau pateikti pavyzdį, kaip investicijų bankas dirba su mažesniais klientais, MVI, didžioji įmonėmis. Mes tą darome per privačius bankus, tačiau ne taip kaip centrinis bankas. Mes tas paskolas skiriame privatiems bankams, numatydami eilę sąlygų. Viena jų yra ta, kad jie turi finansinius privalumus, kuriuos suteikėme mes mažoms ir vidinėms įmonėms kuriams teikia paskolas, jie turi tą įrodyti. Ir labai aiškiai parodyti, kad, kad taip yra leidžiamos ES lėšos. Ir yra įvairių skaičiavimai, mes vertinimą atlikome prie, prieš kelis metus. Tai yra naujas mūsų banko projektas, nes taip anksčiau nebuvo. Investicijų bankas skolindavo privatiems bankams, kurie skolindavo MVI. Ir mes turime registrą, visų MVI registrą, kur, kurios gavo uh, paskolas, bet nebuvo aišku, kokiomis sąlygomis gaudavo tas paskolas tos įmonės. Taigi dabar tas pokytis yra numatytas prieš kelis metus, 2008 metais, ir mes po to pateikėme įvertinimą ir patvirtinome, kad tikrai radome tame sąraše labai mažų įmonių. Taigi privatus bankas turi skirti finansinį privalumą MBI ir tai svarbu Europai. Ponas Soli. Norėčiau sugrįžti prie aplinkelio, mesti aplinkelio projekto. Rytoj paskelbsime ataskaitą apie tą projektą, pasidalinsime tą ataskaitą su komiteto nariais ir tam bus daug detalių, kaip, kokios ten sąsajos su subrangovais tame mestre aplinkelio projekte. Taigi Investicijų bankas teigia šiuo atveju, kad Olafas nepradėjo tyrimo, nes nesurado tam priežasčių. Ir netgi jeigu abi institucijos dirba iš vien, tai nereiškia, kad neįmanoma galimybė investiciniam bankui atlikti tyrimą. Taip pat tai meta abejonių dėl to, kodėl Olafas nepasirinko šio atvejo, nes nes kalba eina apie ekonominę sistemą. Kalba eina apie labai rimtas abejonės dėl subrangovų, politikų, Italijos pareigūnų įsitraukimo ir tas tyrimas dar nėra užbaigtas. Taigi, kodėl šiuo momentu tiesiog bankas neužšaldo skolos išmokėjimo ir, neperi, ir galėtų nepereiti prie projektinių obligacijų, bent jau kol nesibaigė tyrimas Italijoje, nes keliami labai rimti kaltinimai dėl šio projekto. Mm. Toliau pranešėjos klausimas. Pane Šmit kalbėjo apie politinį spaudimą banko, ar tai pozityvu ar nei negatyvu. Aš turėčiau pasakyti, kad žvelgiant į investicijų banko nuostatus, Jos tikslas padėti gyvendinti politiką, ES politiką ir skatinti interesus, e, ES interesus. Ir jeigu kalba eina apie projektus, kurie tikrai sukuria pridėtinę europinę vertę, tai čia problemų nekyla. Bet problemos kyla tuomet, kai kalbame apie projektus, kurie gali pa, paž, pame, paminti tam tikrus principus, vertybės arba pažeisti įstatymus ES teisę. Ir tokiu atveju reikia patikrinti ir įsitikinti ir labai kruopšiai viską padaryti iš banko pusės, kad nebūtų finansuojami tokie projektai. Gal aš dar labai trumpai pakomentuosiu, kaip patenkami projektai ir daromas politinis spaudimas. Aš manau, kad svarbu suprasti, kad bankas atlieka daug patikrinimų. Ir pirmasis klausimas, kai mes parenkame tuos projektus, kaip tai vyksta. Aišku, mes kalbame su valstybėmis narėmis, su jų ministerijomis, įvairiomis agentūromis, institucijomis. Tai yra pirmasis dalykas. Mes ne patys išrandame tuos projektus, mes primame sprendimus su žmonėmis, kurie nori juos įgyvendinti. Taip pat mums, mes privalome parašyti laišką finansų ministerijai toje valstybėje narėje, kur yra įgyvendinamas projektas ir informuoti ministeriją, kad mes ketiname vykdyti operaciją su tuo ir tuo partneriu dėl konkretaus projekto. Taigi valstybė narė turi sutikti su mūsų veiksmais, neprieštarauti tam, tą patį darome su komisija ir pas mus yra gan toksai sudėtingas procesas, 19 straipsnio procedūra, kai mes siunčiame pakankamą informacijos komisijai, kad ji galėtų tarp žinybinę konsultaciją surenkti tarp visų generalinių direktoratų, įskaitant ir aplinkosaugą, rinkos, viešųjų pirkimų, valstybės pagalbos komandas, taip pat e, šakinės komandas, kurios suinteresuotos tuo, kas vyksta. Taigi yra tam tikra priežiūra, kuri yra taikoma iš giminingos institucijos. Taigi yra pritaikomi teisės aktai, jų laikomasi, tai yra įgaliojimų dalis. Toliau mes imamės tų projektų kaip jau paaiškinau, technokratiniu būdu ir siūlome tą projektą direktorių valdybai. Politinis spaudimas paprastai nėra susijęs su konkrečiu projektu, tiesiog su tuo, kad būtų pakankamai investicinio banko veiklos valstybėje. Nes labai retai mes, tarkim, susilauktumėme politiko pastabų, jūs turite gyvendinti X projektą. Taip labai retai nutinka, kartais galbūt pasitaikytų tokių keistų dalykų ir tada turime, aišku, su tuo susitvarkyti, bet tai nėra norma. Ir man atrodo, kad e, tai, kad yra daromas netinkamas politinis kišimasis, ta idėja iš tiesų nėra, nau, nėra tinkama, nes iš tiesų yra daug tikrinimų ir panašiai. Ačiū. investicinės gražos klausimas e, mums nuolat rūpi. Arba labai dažnai noriu padėkoti už pirmąjį klausimo dalį apie EIB finansuojamus projektus. E, Meistrė apylankos projektas e, tikrai mums dar rūpės pakankamai ilgai. Matau transporto komiteto pirmininką poną Kramerį. Džiugiuosi, kad jis atvyko į mūsų posėdį ir tikiuosi, kad e, jūs į šį projektą įsigilinsite išsameu, nes jis praktiškai yra vadovėlinis, norint pristatyti tokį netinkamai gyvendinamą projektą. Dabar antroji dalis mūsų klausimo Liono Turino projekto įgyvendinimo pavyzdys, e, vertinant lėšų panaudojimą. Ponas Diumenil čia yra, ponas e, Ivanės taip pat ponas Onydį būtų neblogai, kad e, kiekvienas pakalbėtumėte ne ilgiau nei po 15 minučių prieš prasidant diskusijoms. Ačiū. Pone pirmininkė, už šią iniciatyvą. Norėčiau labai trumpai apie tas ankstesnės diskusijas pasakyti, nes jos buvo įdomios ir tos diskusijos turėtų būti tęsiamos. Ir pranešėja ponė Šmit uh, mums visiems priminė, kad e, tikrai reikia, yra puikių poreikių, finansavimo poreikių transporto sektoriui ir dėl to mums reikia daugiau investicinių banko pagalbos transporto sektoriuje. Ir aš manau, kad pastaraisiais metais mes investicijų banką vertinome kaip labiau reaguojantį į Europos politikos tikslus ir taip pat kaip esantį arčiau Europos institucijų veiklos. Ir aš manau, kad pirmas, pirmoji projektų banga iš naujojo strateginių investicijų fondo lėšų yra dar vienas pavyzdys to, ką gali padaryti investicijų bankas, ne tik, kad skatintų augimą, bet taip pat ir prisidėtų prie bendrų politikos iniciatyvų. Bankas finansuoja ne tik kelius, E, bankas vis labiau imasi rizikingesnių projektų ir būtent dėl to mes ir suteikėme finansavimo bankui, kad būtų galima palaipsniui pereiti prie rizikingesnių projektų. Aišku, tai yra susiję ir su prašymu daugiau atskaitomybės, daugiau kontrolės ir dėl to aš manau, kad tai yra svarbus dialogas, kuris turi būti reguliariai vedamas su banku. Iš mano patirties ir mes dirbame su banku dėl kelių projektų ir instrumentų. Mes niekuomet ne, nesuradome kokių tai trūkumų dėl to, kaip vykdoma bankė kontrolė. Ir tai, ką e, šiandien pasakė ponas Sol, yra įdomu, tai yra įdomus aspektai. E, Žinoma, šį beitą patobulinti reikalinga, kalbant apie organizavimą. Kiekvienoje viešoje organizacijoje visuomet reikia nuolatos tobulėti. Ir ypač, kai institucija auga ir keičiasi jos pobūdis ir finansavimo veikla. Dėl pasatą dimestrį aš irgi labai susidomėjimu lauksiu jūsų ataskaitos, kuri pasirodys rytoj. Labai mėlai, norėčiau gauti jo, jos kopiją, nes tai yra labai svarbus projektas. Ir mes norime išsiaiškinti, ar toje ataskaitoje yra kokios naudingos svarbios informacijos. Dabar baigiu e, šią mintį, nes tiesiog pagalvojau, kad būtų naudinga pakomentuoti ankstesnės diskusijas, o dabar pereisiu prie platesnės infrastruktūros ir konkrečiai Liono Turino projektą aptarsiu. Norėčiau pasakyti, kad dėja gaila, kad nesame Ajola di Palacijos salėje, nes, nes tai buvo komisaras, kuris labai daug nuveikė skatinant e, transporto infrastruktūrą. Tai buvo komisarė, kuri labai daug nuveikė šioje srityje ir būtų buvę labai įdomu posėdžiauti toje salėje. Dėl transeuropinių transporto tinklų finansavimo, aš manau, kad situacija smarkiai yra pagerėjusi šio parlamento pastangų orientyrų dėka. Dėl to ir atsirado tos naujos priemonės, kurios atspindi tas reguliarias auditorumų rekomendacijas, kuriuose teigiama, kad e, transeuropinių tinklų įgyvendinime, kitų pro programų įgyvendinime reikia daugiau darnumo. Ir to darnumo pasiekėme per visiškai kitą požiūrį nuo atskirų projektų periname prie geografinių koridorių, teminių koridorių ir labai daug kalbama apie daugiamodalumą, kad įvairūs transporto transporto rūšys būtų derinamos ir taip pat daug kalbama apie inovacijas, inovacijas, kai kalba eina apie ne tik tradicinės infrastruktūros tiltų ir tunelių finansavimą, bet ir uh, tas e, lengvasias infrastruktūras, e, būtent e, tokiu būdu atsiranda artimesnis ryšys su investicijų banku ir, ir per tas naujas finansavimo priemonės. Dar viena naujovė, kuri leido iš esmės pagerinti bendrai veiklos rezultatus gyvenančią programą ir taip pat jos aktualumą, tai yra, ir čia šiandien turime nemažai MAIBA kolegų, vykdomųjų agentūrų vaidmuo, kurios pradėjo valdyti transeuropinius tinklus, tinklų projektus ir tai buvo toks sėkmingas modelis, kad net buvo išplėsti įgaliojimai ir įtraukti, įtraukta visa transporto energetikos veikla infektos tinklų sujungimo priemonėje ir Horizontas 2020 programoje. Taigi, tokiu būdu, mano manimu, rezultatai tapo geresni ir kur kas greičiau yra pasiekiami rezultatai dėl finansavimo sprendimų, dėl sutarčių, dėl paskolų, e, negražinamų paskolų taip pat. Galima geriau stebėti, kaip yra gyvenimi projektai, stebėti per įprastinės priemonės, kontrolė vietoje, specifiniai auditai, reguliarios ataskaitos, bet taip pat ir stebėti, kaip projektai yra gyvendinami, vertinant daugiau jų kokybę kai yra sudėtingi, kompleksiniai, rizikingi projektai, kai labiau yra prižiūrimi tokie projektai ir bandoma išsiaiškinti, kaip yra įgyvendinami jie ir taip pat kaip tuose projektuose yra atsižvelgiama į bendras taisyklės ir reglamentus, kurie yra susijęs su viešaisiais pirkimais, aplinkos poveikio vertinimas, kovos su sukčiavimu strategija ir panašiai. Taigi jūs e, klausėte, ką būtų galima patobulinti, vertinant tokius projektus kaip Lionas Turinas. Aš manau, pirmas, pirmos rytis, kurią būtų galima gerinti, tai bendra valdysena. Valstybės narės vis dar labai senamadiškos, kai prima sprendim, kai jos prima sprendimus dėl sudėtingų tarpvalstybinių projektų. Naudoja labai senamadiškas priemonės. Tarp vyriausybinės konferencijas, tarp vyriausybinius susitarimus. Ir nors Europos teisės aktai numato kur kas daugiau galimybių, kur kas įmantresnių ir sudėtingesnių, veiksmingesnių priemonių, kalbant apie europinės e, priemonės. Kitas pastebėjimas, kur kas greičiau gyvenant projektą, ar mes daug pasimokėme iš Liono Turino projekto, ar tikrai reikalinga valdymo institucija įsteigti. Ir tą matome dabar sistemingai visų sudėtingų rizikingų projektų atveju. Rail Baltica, Noresku. Stambių tarp valstybinių projektų atveju labai greitai iš pirmosius etapus įgyvendinimo institucija įsteigiama, kuri taip, kur, kuri taip pat atstovauja ir visų šalių interesus ir visų suinteresuotų pusių interesus. Trečia pastaba šiek tiek griežčiau galėtumėme prižiūrėti, kaip yra gyvendinamas visas projektas ir kaip jisai vertinamas visuomenės akimis, jeigu Liono Turino projektas šiandieną būtų įvertintas. Paprastų žmonių, kokį poveikį jis padarė ir panašiai, vis dar Taip yra dėl to, kad nuo pat projekto pradžios, prieš 15-20 metų, buvo padaryta klaidų, buvo priimtas, priimti sprendimai imtis labai esminių investicijų, tačiau nebūtinai buvo žengti pirminiai žingsniai dėl visuomenės įtikinimo. Reikia pirmiausia nupirkti žmonių širdis ir taip pat palengti žmonių širdis. Ir nes kalbame apie viešas lėšas. Ir dėl to Liono Turino uh, projektas, jo tikrai buvo imtasi didžiulių pastangų, puikios kampanijos. Visi tie, kuriems aktualus šis projektas, jie visi buvo įtraukiami ir susilaukė tikrai labai didelės e, suinteresuotų bendruomenių paramos, ne tik tame regione, kur yra gyvenimas projektas, bet taip pat ir daug įvairių uh, bendruomenių Europoje buvo patraukti į to projekto pusę, nes tai irgi jiems aktualus projektas, jeigu kalba eina apie tam tikrus Italijos regionus ir kitus e, naujosios, taip vadinamos Europos regionus. Dar viena pamoka, kurią turėjome išmokti, tai yra finansinė inžinerija. Aš manau, kad nėra projektų netgi tokie stambus kaip Lyonas ar Turinas, arba labai tradiciniai, tokie kaip Lyonas Turinas projektai. Nėra priežasčių, kodėl nereik, ne, negalėtumėme naujų finansinių priemonių panaudoti. Ir čia vėlgi galbūt per vėlai jau įgyven, įgyvenant projektas buvo surasti alternatyvus finansavimo uh, būdai šalia tų subsidijų. Buvo atliktas Italijos, Prancūzijos darbas, padėjo komisija, buvo bandoma <clears throat> kiek įmanoma geriau panaudoti tas rinkliavas už kelius, kad galėtume, kad būtų galima toliau finansuoti projektus iš tų lėšų, tačiau tai yra vienas iš aspektų, kurį reiktų, į kurį reiktų atsižvelgti projekto pirminėse stadijose. Toliau Ketvirta rekomendacija - naudoti dar daugiau tas ekspertinės žinias, kurias esame sukaupę agentūroje. Ne agentūra. Enėja agentūra yra sukaupusi daug informacijos ir gali padėti įgyvenant projektus, tarkim, panaudoti neišnaudotų projektų, neišnaudotas projektų lėšas ir jas skirti geresniems, sėkmingesniems projektams finansuoti. Tačiau agentūra, mano manimu, turi dar daugiau potencialo galimybės padėti dėl finansinės inžinerijos, teikti rekomendacijas apie finansavimo tipus ir taip pat dėl projektų įgyvendinimo, padedant mums per projekto gyvenimo laikotarpį išspręsti sudėtingus klausimus, kurie paprastai iškyla įgyvenant tarpvalstybinius projektus, pavyzdžiui, viešieji pirkimai tarp valstybinių projektų atveju yra problematiški, nepaisant naujų teisės aktų dėl viešųjų pirkimų, kur yra konkrečiai kalbama ir apie tokius viešuosius pirkimus ir tokius projektus. Taip pat aplinkosaugos poveikio vertinimo, vertinimo atnauinimai aplinkoskos taisyklių laikymasis. Tai dažnai blokuojantys aspektai yra, kadangi jie yra ilgi, užtrunka ilgai, kartais ir pinigų kainuoja nemažai. Dėkoju. Ačiū už šį projekto pristatymą ir sukauptos patirties pristatymą. Noriu pasveikinti mūsų tarpę poną Duminils. Pone Duminils, noriu padėkoti už lankstumą, nes jūs sutikote per pakankamai trumpą laiką dalyvauti mūsų klausime, taigi jums dabar suteiksiu žodį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė už šį kvietimą, kurį mielai priėmiau. Aš esu bendrovės stelt mm, vadovas, tai yra Liono ir Turino gelžinklio atkarpa e, infrastruktūros projektas ir e, manęs buvo paprašyta pristatyti projekto gyvenimo kontrolę ir pateikti informaciją apie tai, kaip yra panaudojamos ES lėšos šį projektą įgyvendinant, turiminėje Jono Turino projektą ir pasidalinti su jumis savo sukauptą patirtimi vadovaujančio projekto, šį projektą įgyvendinančiai bendrovė LTF, po to bendrovė, kuri dabar vadinasi TEF. Taigi dabar aš esu būtent šios Telt bendrovės vadovas. Bendrovė buvo įkurta 2015 vasarą 23 dieną, tai yra pakankamai jauna bendrovė atsakinga už e, tarp valstybinės e, projekto dalies įgyvenimą, daugiausiai tai yra tunelio statyba ir po to ši bendrovė eksploatuos tą projekto dalį ir taigi mūsų įmonė kartu būtų e, atsakinga tiek už projekto įgyvendinimą, tiek už jo eksploatavimą po statybos darbų užbaigimo. Ir dabar jau netgi egzistuojančią gelžinkelio atkarpą ši įmonė administruoja. Tai yra pakankamai e, nebūdinga situacija, kurią verta pabrėžti, nes bendrovė egzistuoja pakankamai ilgą laiką. ir e, jos pagrindinė funkcija yra sėkmingai gyvendinti e, projektą bei po to jį tinkamai valdyti, eksploatuoti, optimizuojant funkcijas. Kitas šios e, bendrovės ypatumas yra tas, kad yra viešoji įstaiga, kurią, kurios veiklą kontroliuoja dvi uh, valstybės narės. Taigi už jos veiklos statutą, organizavimą ir valdymą yra atsakingos dviejų valstybių tarnybos ir struktūros. Mūsų įstaiga yra LTF bendrovės įpėdinė ir ji e, pirmiausia turi atlikti bandymų studiją, o po to įgyveninti projektą. Taigi LTF e, pirmiausia atliko tyrimą nuo 2001 metų. Ta tyrimą finansavo 50 procentų ES ir kitą pusę pasidalino Prancūzija ir Italija po 25 procentus. Pirmasis projekto įgyvendinimo ir darbų etapas užtruko pakankamai ilgai, kai kurie mane, kad per ilgai. Aš taip nemanau asmeniškai. Ponas Edys e, minėjo, kad atlikti tyrimai jau šiuo metu yra galbūt netgi pasenę ir tam tikros prognozijos susijusios su transporto srautais, atliktas 2003-2004 metais po dešimties metų turėtų būti laikomas jau pasenusiomis. Taigi tas ilgas laikotarpis turi tam tikrų trūkumų projektą įgyvendinant. Tačiau kita vertus, per tą pakankamai ilgą laikotarpį buvo galima labiau įsigilinti į techninius projekto aspektus, buvo atlikta labai daug įvairiaus pavadžio techninių tyrimų, tam, kad būtų galima, kaip manoma, labiau sumažinti projekto riziką ir per tą laikotarpį projektas vystėsi. Italijos pusė pirmiausiai labai daug prieštaravimų jam reiškia nes e, gyventojai tos vietovės, per kurią turėjo būti tiesiama geležinkelio atkarpa ir statomas tunelis, reiškia pakankamą nepasitenkinimą. Tai reiškia, kad mes e, nedėjome pakankamai pastangų, kad pristatytume visuomeniai projekto naudingumą ir galbūt pirmieji tyrimai buvo pakankamai skubotai atlikti ir tas visiškas atmetimas, kurio susilaukė, E, atmetimo reakcija e, sąlygojo projekto peržiūrą, o tai, aišku, turėjo įtakos ES lėšų panaudojimui bei po to projekto atnaujinimo darbai atitinkamai kainavo ir užtruko laiko. Taigi mūsų bendrovė, na, viešoji įstaiga, noriu tai pabrėžti, vadinasi TELT, o E, įstaigos įmonės statusas tikrai labai daug reiškia. Ir dabar būtent mūsų bendrovė yra atsakinga už šios investicijos įgyvenimą. Kalbant apie valdymą ir kontrolę, nes manau, kad būtent šios temos ir vienas iš svarbiausių šiame klausime. Taigi abi valstybės susitarė įsteigti tikrą unikalią įstaigą, kuri yra atsakinga už tarp valstybinio projekto įgyvendinimą. Taigi tai yra, kaip minėjau, unikali įmonė. Viena tokia egzistuojanti. Ir turi laikytis galiojančių taisyklių, atsižvelgti į valstybių narių pasirinkimus. Tačiau turi savo veiklą organizuoti taip, kad galėtų vykdyti tą unikalų projektą. Taigi šioje bendrovėje darbuotojai taip pat yra deleguojami iš dviejų šalių, nepaisant to, kad tai yra viena įmonė. Generalinis direktorius yra italas, jį paskyrė Italijos valdžia, o kontrolę veiklos užtikrina trys struktūros. Tai yra e, pirmininkaujanti struktūra, aš ją atstovauju, kita struktūra yra CDC ir SPC Šios dvi struktūros jas sudaro abiejų atstovų, šalių atstovai pariteto principų ir e, jie vertina visas pasirašomas e, sutartis, e, jeigu tų sutarčių suma yra reglamentuojama ES teisės aktų. Taigi Visos šios priežiūros struktūros turi teisę kontroliuoti bet kokią bendrovės veiklą, pateikti savo išvadas, rekomendacijas, vykdyti auditą. Tokia yra valdymo struktūra, mes turime du akcininkus, tai yra Italijos ir Prancūzijos vyriausybės ir Italijos vyriausybė paprašė, kad e, būtų lygiavertė partnerė šioje bendrovėje. Na ir tos jau mano anksčiau minėtos trys e, veiklos priežiūros struktūros. Dabar patį projektą pristatysiu, nemanau, kad reikėtų tą daryti išsamei. Šiuo metu yra statomas, e, statoma viena atkarpa, kuri užtikrintų transeuropinių tinklų veiklą Ir būtent mūsų gyvenimas projektas yra sudėdamoji bendro Europos strateginio projekto dalis. siekiant užtikrinti kuo aukštesnės kokybės paslaugų teikimą. Taigi tai yra atkarpa tarp dviejų valstybių yra pakankamai e, sudėtinga, nes šiuo metu E, dėl to, kad e, frižius e, tunelis dabar veikiantis yra pakankamai aukštai ir jis yra vienos krypties tunelis ir dėl to jį eksploatuojant kyla tam tikrų saugumo problemų, ypač užtikrinant prekių ir keliaivių gabenimą vienu metu. Taigi atsižvelgiant tiek į darbų pobūdį, tiek į aukštį, tiek į kitus aspektus mes privalome uh, užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į šio laikinius reikalavimus ir sąlygas gabenti prekes ir keliaivius. Tai buvo nuspręsta statyti didelių garbarytų tunelį, kuriame du geležinkelio keliai būtų atskirti vieni, vienas nuo kito, vienu būtų gabenamos prekes, kitu keliaiviai pervežami. Taigi dar kart noriu priminti, kad mūsų veiklos istorija sudaro du etapai ir e, juos įgyvendinant buvo naudojamos ES e, finansinės paramos lėšos. E, tai pirmas etapas prasidėjo 2001-aisiais, kai buvo įsteigta LTF bendrovė, jau trunka 15 metų, daug maž buvo skirta milijardas 500 milijonų įvairiems techniniams moksliniams tyrimams, 50 procentų finansavo Europos Sąjunga, kaip minėjau neseniai. Ir e, šių tyrimų tikslas buvo projekto parengimas, jo modifikavimas, pakeitimai, atsižvelgiant į valstybių narių pageidavimus, galutinis projekto patvirtinimas. Dabar visi šie darbai yra atlikti, patvirtinti tiek Prancūzijos, tiek Italijos vyriausybės prieš kelis mėnesius. Ir e, šios tyrimus e, e, lydėjo dar labai svarbus papildomi darbai, kurių apimtis taip pat finansavo maždaug panašiomis sąlygomis kaip ir tyrimą ES institucijos. Čia matote tokias raudonas linijas buvo, tai reiškia geologinių tyrimų atlikimas, grėžiniai buvo atliekami ir tai buvo rengiamasi patiems tunelio statybos darbams. Taigi šiuo metu e, vykdomi du tokie bandomieji grėžimo darbai Italijoje ir Prancūzijoje, ankstesni buvo du atlikti ankstesnių laikų. Ir tokiu būdu įsteigus telt bendrovę yra užtikrintas e, e, LTF pradėtų darbų testinumas. Nuo 2001 iki 2006 metų programa buvo pradėta gyveninti, antras etapas e, nuo 7 iki 13 metų ir 15, na, trečias etapas truks nuo 16 iki 19 metų, čia matote pateikimus skaičius ES investuojamų lėšų. Dar kartą noriu priminti, kad ES finansuoja 50 procentų šio projekto vertės, siekiant užtikrinti skaidrumą, reikia pabrėžti, kad e, ne visos skirtos lėšos buvo išleistos. ATTP pirmojų etapų per pirmus penkerius metus 200 e, milijonų buvo išleista. E, antros programos įgyvenimo tu kilo tam tikrų problemų. 7-13 metais e, numatytas etapas buvo pratestas iki 15 metų ir kaip matote. Čia iš, kad iš skirtų 671 milijonų tik tai 255 buvo panaudoti. Rengiant programą buvo manoma, kad galtiniai projektų gyvendinimo darbai jau bus pradėti, buvo priimtas atitinkamas sprendimas, tai reiškia, kad buvo manoma, kad bus pradėta tunelio statyba ir tam reikėjo skirti didelis e, pinigų sumas, tačiau tie darbai neprasidėjo ir atitinkamos lėšos nebuvo panaudotos. Ir, e, vertinant 16-19 metų programos įgyvendinimo etapą. Programa buvo patvirtinta tuo metu, kai dvi valstybės jau priėmė galutinius projekto gyvendinimo, su projekto įgyvendinimu susijusius sprendimus. Tokiu būdu situacija jau tapo pakankamai aiški nes buvo priimti galutiniai sprendimai ir mes galėjome pradėti realius programos įgyvenimo darbus. Pabaigai dar paminėsiu kelis e, aspektus vertus dėmesio, galbūt keletą asmenio pobūdžio pastebėjimų išsakysiu. Grįžtu prie to, ką neseniai minėjau, kad dabar programa jau yra tinkamai administruojama. Praėjusiais metais visas aplinkybės ir žaidimo taisyklės buvo galtinai patvirtintos. Ir jau kelis mėnesius pakankamai gerai žinojame, kokie klausimai buvo užduoti, kokiu atsakymu yra tikimasi. Todėl šiuo atžvilgiu e, ta busma programa tikrai galės būti tinkamai administruojama. Žinoma, neslėpsiu nuo jūsų tam tikrų problemų susijusių su planavimu. Kol kas tvarkaraštis dar nėra gautinis patvirtintas ir dėl to kilo tam tikrų problemų susijusių su ankstesniu programos įgyvendinimo etapu. Čia turėtume išlikti realistais, tos problemos yra būdingos tokio pobūdžio programoms, tačiau dabar, kadangi jau sprendimai yra priimti, turime tinkamai pasirengti techniniam ir e, projekto veiklos įgyvendinimo etapui. Taigi dabar dar turime du metus, kad pasiektume užsibrieštų tikslų ir kad įgyvendintume e, šį projektą pagal numatytą planą, skirdami numatytą finansavimą. Taigi, man atrodo, kad e, net ir pripažįstant e, e, tai, kad planavimo darbai dar gali vykti pakankamai sudėtinga, vis tik tai mes jau pasiekime tokį etapą, kai programos įgyvendinimas gali vykti sklandžiau. Todėl mums yra labai svarbu užtikrinti atitinkamą dialogą su komisija ir jos agentūromis, nes kai buvo patvirtinta bendroji programa, mes daugelį metų rengėme įvairius finansinius pasiūlymus, gaudami atitinkamą finansavimą. Ir nuolat bendraudami su komisija, teikdami informaciją apie tai, kaip panaudojame gautas paramos lėšus. Turiu pasakyti, kad e, su buhalterija tikrai niekuomet neturėjome jokių nemalonių surprizų ir e, problemų komisija niekuomet mums, mums negrasino sustabdyti finansavimą. Taigi bet kokiu atveju mes jautėmės pakankamai saugiai užsitikrinami finansavimą iš komisijos pusės. Tuo tarpu santykiai su valstybėmis e, nebuvo tokie, nevyko taip sklandžiai, nes e, valstybių, tai yra Italijos ir Prancūzijos skirimas finansavimas, vėlavo kelis mėnesius. Hmm. buvo sunkumų ir kitose sritise. Kaip minėjau, mes įgyvendiname bendrą projektą, įmonė yra viena, turi dvi, du akcininkus ir tai yra atskiras valstybės narės. Tačiau e, <clears throat> viskas valdymas vyksta sklandžiai, generalinis direktorius ir e, prezidentas vadovas įmonės yra deleguoti valstybių narių santykiai su valstybėmis vyksta sklandžiai, tačiau dabar santykiai su ES struktūromis dėl jų kyla nemažai ginčių, kaip reikėtų tuos santykius vystyti su ES ar per atskiris valstybės narės, ar per kokias nors kitas viešojo sektoriaus struktūras, turint omenyje, kad čia mes turime reikalų su trimis skirtingais administravimo modeliais, kuriuos reikia suderinti. O ta, tas derinimas santykių nevyksta labai sklandžiai. Mes turime tiesiogiai nuolat betarpiškai bendrauti su komisija, siekiant užtikrinti tinkamą E, veiklą įmonės ir visos struktūros turi atlikti savo vaidmenis tinkamai ir koordinuoti veiksmus tarpusavyje. Taigi mūsų tarpusavio santykiai yra palaikomi tiek su valstybėmis narėmis, tiek su ES struktūromis. Tai tam mes esame paskirę atitinkamą koordinatorių ir jis užtikrina kasdieninę mūsų įmonės veiklą, jos testinumą ir skaidrumą. Taigi dabar mes esame patekę į tokią padėtį, kai viešoji įstaiga, nu, tokia yra mūsų bendrovė, nesulaukė priekaištų dėl šio projekto gyvendinimo e, panašių į kitas bendrovės, kurios valdo panašaus pobūdžio projektus, pavyzdžiui, euro tunelį per Lamanšą. Ir kadangi mes esame viešoji įstaiga, o ne privati įmonė. Taigi, mums tik tai reikia gauti tinkamas finansavimo garantijas ir tinkamai panaudoti lėšas. Aš e, manau, kad siekiant užtikrinti mūsų kasdienius finansinius srautus, mes uh, turime pasitelkti uh, taip pat ir komercinius bankus, ne tik investicijų banką Europos. Uh, Kalbant apie finansavimą, dabar mūsų laukia du metai e, projekto įgyvendinimo darbų, o paskui dešimties metų eksploatavimo, valdymo periodas. Turint omenyje, kad finansavimą garantuoja ES, Italija ir Prancūzija, mes e, turime nepamiršti il, ir, ir e, ilgalaikių finansinių išteklių e, užtikrinimą ir tą turi padaryti valstybės narės, nes joms tenka didžioji rizikos dalis, valstybės narės tą žino, šių jos patiria tam tikrų finansinių sunkumų, mes tą taip pat žinome. Čia manau, kad e, planuojant šiek tiek toliau į ateitį būtų galima sukurti tokią e, struktūrą, kurioje finansinė našta būtų ilgalaikėje perspektyvoje pasis, pasiskirstyti arba paskirstyta lygiai ir Europos investicijų bankui taip pat atitektų atitinkama dalis. Ačiū dabar ponas Ibanės. Merci, Madame la Présidente. Uh, merci de m'accueillir ici. Labai ačiū, gerima pirmininkė, labai ačiū, kad uh, galėjau pas Jūs atvykti, pasakyti. Aš uh, skaidrumo vardą noriu pasakyti, kad neturiu jokių e, ekonominių interesų su tomis įstaigomis, kurių duomenimis naudojusi. Aš gyvenu savojos regione, kuriame bus įgyvenama dalis projekto ir aš manau, kad reikia laikyti skaidrumo taisyklių ES. Dabar keletas skaičių pradžioje. Pirmininkė, ponės ir ponai Iljonas ir Turinas E, gyvena e, šiuose e, miestuose 4 milijonai maždaug žmonių, lyginant su Paryžiumi ir Londonu. Galime pasakyti, kad ten bendrai gyvena apie 24, beveik 25 milijonus gyventojų. Ir jeigu mes dabar pasižiūrėsime į projektą, kuris mūsų projektas su kitu projektu, kuris buvo baigtas beveik prieš 20 metų Ir taip pat galima pasakyti, kad e, skiriasi e, projekto pradžios prognozijas su tuo, kas yra dabar. Pavyzdžiui, kur kas daugiau yra, mm, kurios mažiau yra e, automobilių srautas mažesnis ir prasidėjo viskas 94 metais E, tai pasiko todėl, kad 2000 metais, e, susijęs su 2000 metais darytų vienu greitkeliu, Morien, tai yra nacionalinis kelias, ir nuo to laiko vis mažiau, e, mažesni yra transporto srautai. Ir dažnai kalbam apie tai politikai, kad e, pasiūla neatitinka paklausos. E, buvo sakoma, kad bus galima e, pagerinti transporto būklę, bet vargu ar taip įvyks. Kasmet Šveicarija žiūri į savo kelių duomenis, matome, kad struktūriškai nuo 94 metų mažėjo srautai Prancūzijoje, Šveicarijoje jie e, didėjo, Prancūzijoje yra atvirkščiai ir pamatysime, kodėl taip yra. E, reikia prisiminti, kad tarp Italijos ir Prancūzijos yra jau geležinkelis, e, tarp Jono Šamberį yra dvi linijos, numatyta arba trečia Šamberi gyvena 58 tūkstančiai mm, gyventojų ir e, viena linija yra visiškai atnaujinta. Mes taip pat pamatysime e, faktus ir tunelis e, neturi jokių saugumo problemų. Prancūzijos transporto ministras 2009 metais, Liepos mėnesį kalbėdamas, tai pripažino viešai Tiltas buvo pakeistas e, taip pat ir e, tunelis buvo prapleistas, kad atitiktų Europos e, gabaritų standartus. Ir 80 procentų visų automobilių, kurie cirkuliuoja regione, naudojasi šiuo tuneliu. Taigi atlikta dideli darbai. Ir pajėgumai dabar šioje linijoje praplėsti, e, bet jais nesinaudojama. 10 milijonų tonų prekių pervežta 2010 metais. E, Lionas e, Turinas susijęs su šeštuoju koridoriumi geležinkelio ir Aš nekalbėsiu dabar apie struktūrinius aspektus, bet kalbėsiu apie paėgumus ir investicijų E, sąnaudas. Ši e, e, linija, jos pajėgumai krovinius pervežti buvo pripažinti LTF ir būsios bendrovės vystytos projekto ir CELT. Sakoma buvo, kad 120 traukinių tiksliau 120 traukinių e, važiavo šiuo maršrutu 12 metais. Ir jeigu paimsime 350 dienų 20 vagonų, tai sakoma, kad 840 tūkstančių sunkvežimių bus e, tarsi nu, nu, nebevažiuos keliais. tarp Montblanc ir Frežių tunelių. Ir tai reiškia, kad transporto e, srautai sumažės, tačiau iš tikrųjų tuo maršrutu dabar važiuoja tik 20 traukinių. Mums savo, kad yra tam tikrų e, problemų dėl operatorių, nežinau, ar galite matyti kairėje e, vaizdo medžiagą, sniego, sniego yra daug. XIX amžiuje yra pastatytas šis tunelis, Lotar e, tunelis. Ir nemažai šiais tuneliais pervežama jau dabar yra krovinių nuo 2010 metų dėl keleivių. E, be, išpūsti yra skaičiai, sakoma, kad nuo Paryžiaus iki Milano būtų galima e, nuvažiuoti per kelias valandas, tikrai tai yra netiesa. E, viešosios institucijos kalba apie septynias valandas dabar, bet taip yra e, todėl, kad devyni sustojimai e, devynis kartus sustoja traukiniai ir ta informacija nėra teisinga. Jeigu tarp Turino ir Milano bus naudojamas greituoju keliu, 44 e, minutės vietoj pusantros valandos e, užtruks tie kelionė ir be sustojimo būtų galima e, nuvažiuoti iš Paryžiaus Milaną per 5 valandas 25 minutės e, Prancūzijos televizijos vienos e, stoties e, žurnalistai tuo įsitikino. Ir jau pusvalandžių sutrumpėtų kelionė. Galima sakyti, kad kelionė iš Paryžiaus Milaną bus 5 valandos, ne 5.25. Taigi yra tam tikrų problemų dėl informacijos pateikimo, o dėl prekių matote, kad jau seniai susivarmavo tam tikros zonos. E, Buvo padarytos prognozės 90 e, e, metais, tačiau e, jeigu pažįsime į realią situaciją, tai tai visiškai netitinka prognozių 2012 metais. Taip pat matoma palyginimas su padėtimi būsė ir prognozėmis pervežant prekes ir net generalinis e, direktoratas atitinkamas pripažįsta, kad tos prognozijos yra penelyg e, optimistinės. E, 94 metais jau tunelis baigtas 20 milijonų tonų per 20 metų e, pervežta. E, bet dabar matome kitus duomenys, kurie savo 43 milijonai e, tonų Ar tikrai galima pasakyti, kad atsirado daugiau e, prekių pervežama, kai sumažėjo apimtis nuo 94 metų? Daugiau negu 20 e, tonų, tai yra labai optimistinė prognozė. Kitas dalykas e, - verslo persikėlimas e, iš Europos. Prancūzijoje tai pradėjo reikštis gana seniai ir prekės bus atvežamos iš Azijos, pirmiausia laivais į Europą per pietinius uostus e, - Genovą ir Marselį. Tačiau tarp Lyono ir Turino, kai Fiatas uždarys savo gamyklą, ir Mital e, uždarys savo aukštakrosnes, kuriuose e, lydomas plienas e, ir teikiamas šiai gamyklai dar labiau sumažės krovinių pervežimas. Ir dar daugiau ateityje matysime importo ir perkeimo veiklos. Ir kai uždarys fabrikai, nebebus nei keliais, nei geležinkeliais pervežama kroviniai. Pramonės gamybos indeksas yra labai svarbus ne BVP šiame kontekste ir Prancūzijos, Austrijos, Šveicarijos BVP e, taip pat gali kai ką parodyti, bet šiaip e, prognozės nėra realistiškos. E, biudžeto kontrolės komitetas e, kalba apie pinigus. Šis projektas buvo jums pristatytas 2015 m. balandžio mėnesį per specialią konferenciją 8,6 milijardai 12 e, metų kainomis. Toks, tokie buvo paskaičiavimai. Dabar Traktabel e, įvertino šios paskaičiavimus ir E, sumos minimos kitokios, matote iš lentelės. Jeigu pasižiūrėsime į Monsenisio e, liniją, 50, tai yra tunelis 57 km, e, padauginta iš 86 milijonų, tada 9,8 milijardai atsiranda. Matote skirtumus toje pačioje lentelėje. Jeigu pažiūrėsime į Gotardo tunelį, ilgis toks pat, e, padauginti iš 96,2 milijonų, tada atsiranda 10,9 milijardai. Taigi tarp 10 ir 11 milijardų yra e, didžiulis skirtumas. 2007 e, metais buvo pateikta paraiška dėl subsidijų 9,8 milijardai eurų, paskui atnaujintomis kainomis 3,9 milijonai susidarė. Jeigu pasižiūrėsime į TELT interneto puslapį, pamatysime 10 metų sausio duomenis, tai yra 9,85 milijonų eurų paskui 9,75 Gotar e, tunelis yra geriausias pavyzdys, tačiau negalima palyginti sąnaudų. 12,2 milijardai šveicarijos frankų ir 11 milijardų eurų. Šiandieną labai sunku uh, įrodyti komisijai, kad šis turinys kainuos tik tai 8,6 milijardus. Jeigu pažiūrėsime kitus akivaizdžius faktus, taip pat yra ir kitų keistų dalykų. Reikia kalbėti apie viešųjų lėšų valdymą ir e, pasižiūrėti, ar tikrai e, reikia e, naudoti ES lėšas. Matote šioje skaidrėje viešųjų pirkimų skelbimus pateikti jie kovos su korupcija atitinkamoms struktūroms. 14 metų spalio mėnesį viešųjų pirkimo startis pasirašyta 45 tūkstančiams eurų e, dėl tam tikrų e, sienų išmontuojamų ir neišmontuojamų. Labai sunku pasakyti, ar įmonė šią infiltravo mafiją ar ne, labai sunku yra tai vertinti pagal balansus. Europos mokesčių mokėtojai turi apmokėti uh, Italijos teisės saugos uh, e, struktūrų darbą, bet uh, E, taip yra ir tuo pačiu metu galima kelti klausimą dėl viešųjų konkursų. Mes matome 45 tūkstančiai e, eurų e, būtiniams elektros prietaisams. Kitas pavyzdys skirtumai tarp Prancūzijos ir Italijos, e, mokami atlyginimai e, darbuotojams. Prancūzijoje už tą patį laikotarpį 181 e, tūkstantis eurų, Italijoje 5 6,52 karto brangiau viskas kainuoja negu Prancūzija. Aš nežinau, ar e, kainuoja, pavyzdžiui, kompiuteriai taip pat brangiau, bet reikia kelti tą klausimą. 11 milijardų eurų tai yra tiek. Apie tai neseniai girdėjome apie 126 Europos starties straipsniai ir 12 protokolas e, kalba apie tai, apie tam tikrus dalykus ir nes matome, kokios yra susidariusios skolos. Ir galima suvokti, kaip sunku valstybėms tvarkytis tokiu skolos lygmeniu, apie tai, ką tik buvo kalbama. Ir tikrai mes neturėtume e, sekti tokių pavyzdžių, kaip pat Perpignon Figueras. 1,1 milijonas, milijardas buvo skirta šiam projektui, ES taip pat jį finansavo. Buvo jis pradėtas 2009 m. vasarį. 10 tūkstančių sunkvežimių per dieną, lyginant su 3000 tarp Italijos ir Prancūzijos, konkrečiai iš Italijos per Alpes. Per Pinjan atveju tai kainavo 25 e, milijonus eurų kilometrui, lyginant su 150 milijonų e, kilometrui e, Liono Turino atšakai. Iš tikrųjų, akivaizdu, kad skaičiai nesusiveda man atrodo, kad mes galime kalbėti tik tai apie didžiulę nesėkmę. Žmonės neįsigilina deramai į situaciją. Prancūzijos auditorumai parengė keturias ataskaitas ir kalba apie tai, kad projektas nėra subalansuotas. SNCF vadovas e, e, padarė keletą pareiškimų Taip pat prieš keletą metų kitas aukštas pareigūnas atsakingas už kelių tinklą e, pabrėžė, kad neįmanoma finansuoti šio projekto. SNCF vadovas yra pareiškęs, kad e, galėtume staupyti lėšų modernizuodami dabartinius tinklus, atsisakė šio projekto uh, SNCF vadovas taip pat pasakė, kad nėra e, pakankamai gyventojų tose teritorijose, kad būtų galima pateisinti Turino Milano atšaką. Jau yra be to jungčių tarp Prancūzijos ir Italijos. E, panašu tai, e, kaip yra tų, su Tur ir Bordo, kaip viskas vyksta. Vienas iš pareigūnų, prancūzijos Guillaume Pepi, taip pat pasakė, kad e, projektas nieko daugiau nepasieks, kaip kad e, buvo padaryta su Perpinien Figueras projektu. E, dėl ekspost vertinimo pagal Prancūzijos transporto kodeksą. Ten pasakyta, kad ekspost vertinimas turi būti atliekamas praėjus po 3-5 metų. 2014 e, metais turėjo atlikti, būti atliktas toks vertimas dėl Perpignon Figueras. E, kreipiausi transporto ministrą, bet e, pasakyta man buvo, kad kol kas nėra tokio vertinimo. 640 milijonų eurų išleista. Ar ES gavo tokį vertinimą? Iki 15 metų tai turėjo būti padaryta. E, grįžtų prie pono Dumenil argumentų. Jisai sakė, kad pradiniai argumentai e, dėl projekto jau nebėra tinkami ir vienas klausimas e, yra susijęs su transporto srautais ES ir atrodo, kad šis argumentas nebėra galiojantis, taigi tiek. Labai ačiū. Turime dabar išspręsti problemą. Pone Kramerį, džiaugiuosi, kad jūs esate salėje ir jums suteiksiu žodį. Labai malonu. Labai ačiū, kad galiu pasisakyti. Pradėsiu nuo to, jeigu norime sukurti bespragų veikiantį geležinkelių tinklą Europoje, ir daug pinigų tam skiriame ir Prancūzija ir Italija būtų turtingiausios Europos valstybės, tai galėtume pasakyti, kad na, mums negaila tų 14 milijardų, nors iš pradžių buvo numatyta 12 milijardų auditorumai, Prancūzija dabar tuo tarpu kalba apie 26 milijardus, tai būtų galima galvoti, ar tą projektą gyveninti, tačiau tikrovė yra kitokia. Pinigų trūksta visur 25 metus, nesugebame 50 km geležinkelio atkarpos elektrifikuoti tarp Berlyno ir Vroclavo 100 milijonų galėtume investuoti į šį projektą ir sumažinti per pusę e, kelionės laikotarpį e, iš Berlyno į Vroclavą. Ir dėl to, kad mes to nepadarome, tai tik tai 2 procentai šią atkarpą šiuo metu visų keliautojų tą kryptimį keliauja, o galėtume tą dalį padidinti iki 30 procentų, taip pat kaip ir kitos geležinkelio atkarpos nėra remontuojamos. Šiems projektams turėtų būti teikiama pirmenybė, siekiant užtikrinti Europos sąnglaudą, o dabar e, čia kalbame apie geležinkelio projektą ir atkarpą, kurią ir taip per dieną jau trys težyvė traukiniai keliauja. Tai jeigu e, čia vyktų klausimas su Japonijos atstovais, tai aš e, galėčiau paklausti, kokiamis atkarpomis uh, kažkiek e, laiko tie traukiniai važiuoja atitinkamą atkarpą, tai jeigu jie važiuotų kas 2-4 minutės, tada būtų galima apie tai kalbėti. E, tokie turėtų būti mūsų prioritetai. Liepos pirmą dieną bus baigtas statyti Gotos tunelis, tačiau e, Nu, Šveicarijoje būtent tas tunelis buvo pastatytas daug greičiau nei nutiesti geležinkelio bėgiai Italijoje ir Prancūzijoje. Ir čia yra kažkas negerai, todėl ES turi nusistatyti prioritetus. Prioritetai neturėtų būti nustatomi atsižvelgiant į lobistų, bankininkų ir kitų lobistų. E, Įtaka ir e, interesus e, pirmenybė turi būti teikiama spragų užpildymui, o ne tiems projektams, e, kurių įgyvendinimą galima atidėti daug vėlesniam laikui. Dar keletą žodžių apie prekių transportavimą. Nes mano šaliai didžiausias pavyzdys yra e, Junktinės valstijos, kuriuose 40 procentų visų prekių gabenama geležinkeliu, Europoje tik tai 17 procentų. Jeigu mes tokio pobūdžio projektus kaip šis įgyveninsime per 30-40 metų, tai niekuomet tos procentinės dalies nepadidinsime ir tikrai negalėsime sėkmingai kovoti su klimato kaita. Todėl šį projektą reikėtų dar kartą įvertinti, nes dabartinį gelžinkelio atkarpą jos nereikėtų smarkiai plėsti. Ar buvo atlikta nauja finansinė analizė po to, kai Prancūzijos auditorumai rūmai pareiškė, kad prireiks 24 milijardų vietoj 12 ir e, visi ponai, kurie čia kalbėjo, nieko neminėjo apie kainą. Aišku, jų tokia užduotis apie tai nekalbėti, tačiau manau, kad kaina tikrai yra labai svarbi. Taigi aš klausiu, kodėl šis projektas, kuris pabrango 14 milijardų eurų, vis dar yra toks puikus. Berlyne mes kažkaip norėjome pastatyti paminklą šalies susivienijimui to paminklo pastatymo išlaidos iš pradžių siekė 10 milijonų, po to pabrango iki 15 ir jo buvo atsisakyta. Aš pagėdaučiau, kad ir su šiuo projektu būtų taip elgiamas pirmininkas. Pirmininkė, jeigu mes trumpiau kalbėtume, tai dar turėtume galimybę išgirsti ir atsakymus iš šios klausimus. Bartas dabar. Aš e, peržvelgiau dokumentus šiek tiek ir informacinio požiūrio klausimų turėčiau kelis e, iš to, ką girdėjau ir ką perskaičiau, suprantu, kad aštuntaisiais metais komisija pažadėjo LTF skirti 671,8 milijonų eurų subsidiją. 2013 kova tas pažadas, tas suma sumažėjo iki 395 milijonų eurų ir iki 2015 ta suma turėjo būti panaudota, ar buvo atlikta kokia nors inventorizacija darbų, kurie buvo atlikti už šias lėšas ir kuriuos apmokėjo Europos Sąjunga. Ar yra atitinkamas sąrašas ir galima e, jį pasitelkus įsitikinti, kad tie 325 milijonai buvo tinkamai e, panaudoti, jeigu e, tie duomenys egzistuoja ar galėtumėte juos pateikti parlamentui? Antras klausimas. Manau, kad toks infrastruktūros projektas kaip Liono Turino atkarpos statyba mm, turėtų apriepti taip pat ir riedmenis, kurie atvyksta iš Italijos, Šveicarijos ir Prancūzijos. Mm, Pone Deminėl, remiantis jūsų patirtimi vadovaujant Prancūzijos geležinkeliams. Ar galėtumėte mums ką nors papasakoti apie šiuo tikslu naudojamas sistemas, tas e, e, kelių atkarpų, e, kelių atšakų naudojimo sistemas, poliber sistemas ir jų finansavimą dėmi lėšomis ir ar tas reidmenų parkas ir jų sistemų parkas, kokio dydžio jis yra, galbūt turite tinkamą informaciją, kurią raštu galėtumėte pateikti. Dar vienas man labai rūpimas klausimas, kadangi skaičiau apie tai, kad e, tie vagonai, e, kurie yra naudojami Austrijoje, Šveicarijoje ir Italijoje, kurių riedmenų matmenys šiek tiek skiriasi, kodėl jie yra Prancūzijoje neleidžiami naudoti, aš nelabai suprantu to. Dabar valiai, kolega, kalbėsiu. Ok, grazie. Allora ringrazio i, la DGMU. Ačiū. MUF generaliniam direktoratui, TELT pirmininkui ir visiems kitiems kalbėtams, kurie šiandien atvyko. Tai yra labai svarbus klausimas ir tai dažnai pasikartojanti tema diskusijose komitete stambus infrastruktūros projektai. Ir šis konkretus projektas tarp Liono ir Turino jo kaštai nežmoniškai išaugo. Tai yra netinkama ir kalbant apie mokesčių mokėtų lėšas ir ES biudžetą. Panašu, kad yra skubama statyti, judėti priekį ir nėra netgi aiškiai suprantama, kiek tai kainuos. Nėra jokios nepriklausomos ekonominio pagrindimo analizės šiam projektui. Taigi panašu, kad yra didžiulis pavojus, kad išlaidos gali būti ir ne, nepagristos, nepateisintos. Uh, viešosios lėšos jau yra numatytos, na, o parlamentas savo pasiūlyme dėl bendrijos finansinių interesų apsaugos prašė išsiaiškinti, kaip viešosios lėšos iš ES biudžeto yra skiriamos projektams finansuoti, e, įvertinti sutartis, subrangovinės sutartis susijusias su ES lėšų panaudojimu šiam projektui. Ir mane nustebino tai, ką sakė ponas Injanis. Panašu, kad 15 kartų daugiau kainuoja Italijos biuro baldai nei Prancūzijoje. Gal galėtų komisijos atstovai paaiškinti, kodėl taip yra, kodėl viskas taiga Italijoje taip brangiau nei Prancūzijoje. Kitas klausimas kuris man yra įdomus šiuo metu atliekamas yra kalno patikrinimas, kalbame apie 7 km ilgio tunelį. Ir jie teigia, kad neįmanoma tęsti darbų, jeigu 15 metų terminas nebus, nebus jis įgyvendintas, bet jis jau yra pažįstas, taigi kaip toliau bus tęsiami tie darbai, turėtų būti blokuojamas finansavimas, taigi trūksta skaidrumo, nėra pateikiama informacija ir mes negalime sureaguoti. Piliečiai mūsų klausia, prašo pateikti daugiau informacijos apie tai, kur skiriamos tos lėšos, tai mokesčių mokėtojų pinigai. Taigi aš esu sunerimęs, kad dėl to gali sumažėti pasitikėjimas institucijomis. Toliau dėl korupcijos. Kai kurie direktoriai buvo nuteisti ir buvo apkaltinti nesažininga viešų konkursų organizavimo tvarka. Toliau dėl organizuoto nusikalstamumo Italijoje labai aiškus įstatymai yra dėl mafijos ir organizuotų nusikaltėlių, o Prancūzijoje jų nėra. Tai kaip mes galime kištis tokiuose situacijose, kai Prancūzijos tyrėjai staiga kišasi į reikalus Italijoje. Tai yra esminiai infrastruktūros projektai, kurie yra susijęs su didelėmis sumomis. Ir mes išsiaiškiname, kad įmonės, su kuriomis buvo sudarytos subrangos sutartys, jos galiausiai buvo nustatyta, kad turi ryšių su organizuotais nusikaltėliais. Taigi, kaip mes galime nuolatos pumpuoti viešasias lėšas į tokias įmonės, kurios yra siejamos su nusikaltėliais kodėl nebuvo imtas ryštingų veiksmų iš komisijos ir valstybių narių pusės. Tiek gal būtų mano klausimų. Ajuto. Ačiū. Pirmininkė. Per pristatymą, pono Ivanijas pristatymą mes vėl nekartą išgirdome, kad to tunelio vertinimas buvo patikėtas Tractobel kompanijai, tai yra subrangos TLF, subrangos įmonė. Ir man įdomu, ar mes galime finansuoti tokį brangų projektą, netlikdami nepriklausomos analizės, kai kalba eina apie tokius didelius interesų konfliktus, kuriuos nustatė ir Prancūzijos audito rūmai. Neseniai šis parlamentas priėmė, patvirtino didelį balsų daugumą dokumentą dėl uh, bendrijos finansinių interesų apsaugos 14 metais ir paprašė, kad komisija pateiktų visus dokumentus susijusius su Liono Turino tunelio finansavimu. Taigi, kodėl nei komisija, nei telt bendrovė negali, nėra pasirengę pateikti tuo, tų duomenų. Labai svarbu, kad būtų užtikrinamas skaidrumas, kai kalba eina apie viešasias lėšas. Europos parlamentas, e, norėčiau priminti, balsavo visai neseniai dėl šio dokumento. Didelė balsų dauguma jis buvo patvirtintas. Ačiū toliau, ponia Ajalas Sender. Ačiū. Pirmininkė. Kaip ir ponas Krameris, aš ką tik atvykau iš transporto komiteto posėdžio ir jis būtent buvo tas žmogus, kuris organizavo apsilankymą į Sankotat tunelį. Šveicarijos, tu, Italijos tunelį, kuris turėtų būti greitai inauguruojamas, ten turėtų greitai būti paleisti traukiniai ir mes patys turėjome galimybę įsitikinti, kaip viskas yra padaryta. Ir aš, kiek supratau, tai yra geležinkelių ateities klausimas. Mes visi norėtumėme, kad tai vyktų Europoje, kad ir keleiviai, ir kroviniai būtų perkelti nuo kelių ant geležinkelių. Taigi, man atrodo, kad mes turėtumėme gauti pasiūlymus dėl transporto koridorių, ypatingai tarp valstybinių koridorių ir um, derinti juos su, su lūkesčiais, bent jau taip vyk, tai vyksta klausimuose. Taigi turime taip pat išsiaiškinti, ar projektas gerai finansuojamas ar ne. Ir mes greitai užbaigsime ketvirtą geležinkelių paketą ir tikėtina, kad galiausiai turėsime tarp valstybinius geležinkelius. Bet problema yra ta, kad Europoje traukiniai panašu, kad neveikia sėkmingai ir 3DGV traukiniai tarp Liono ir Turino paleisti. Tai Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl ketvirtasis paketas buvo parengtas, kad būtų išvengta tų nacionalinių monopolijų. SNCF Prancūzijoje, kita atitinkama įmonė Italijoje, kad būtų tarp valstybiniai geležinkeliai tiesiami ir paprastai sienos eina palei, per, per, palei, per, per, per kalnus. Taigi mes ir bandome čia tą padaryti, mes nenorime dar daugiau, geležin, dar daugiau sunkvežimių keliuose, norime perkelti tai į, ant bėgių ir dar turime padaryti. Tai aš turiu kelis klausimus. Norėčiau sužinoti, kodėl turime tiek mažai lėšų. Geriausiu atveju 40 procentų finansavimo skirta 60 procentų skiria šalis. Tai kodėl mes įgyvendiname tokius tarp valstybinius projektus, kai valstybės narės jų nenori, nei geležinkelių operatoriai ar įmonės. Žinau, kad kai kuriuose vietose buvo labai griežtai sureaguota į tai ir aš norėčiau išsiaiškinti, kokia yra alternatyva, grįžtame prie viduramžių, iš vis jokios priekybos, jokių mainų. Jeigu norime priekybos, tai tada reikia ką skraidyklėmis ar keliais tai daryti. Mes norime geležinkelių. Ir projekto visa esmė yra galiausiai nutiesi tarp valstybinės jungtis per kalnus. Taigi turiu klausimą telt atstovui, nes aš jau daugybę metų analizavau šį atvejį ir lankiausi Liono Turino tunelyje ir jis kalbėjo apie vieną tunelį. Tai yra ne taip kaip Ragotart atveju, ten yra du tuneliai arba Brenner tunelis. Dabar Lionas Turino, Liono Turino jungtis ten viskas yra sudėtingiau, nes yra tik vienas tunelis ir kyla saugumo problemų, tačiau kita vertus tai sumažėtų kaštai, nežinau, gal galėtumėte plačiau pakomentuoti toliau. Kitas dalykas, visai neseniai išsiaiškinome, kad Italija ir Prancūzija galiausiai pasirašė bendrą susitarimą su įmonė, jau dėl to dėrėjusi eilę metų, bet ne, vis negalėjo susitarti. Ir dabar tai, kad ta įmonė yra nauja, taip yra dėl to, kad yra naujas susitarimas. Ir galiausiai klausimas ponai Banės dėl skaidrumo. Aš norėjau, kad jūs papasakotumėte daugiau. Pane Rivazė, žaliųjų irgi čia yra prie to prisidėjus. Jūs, jūs esate ekspertas, jūs esate beveik mūsų kolega, žaliųjų kolega. Toliau paklausa ar pasiūla, jūs kalbėjote apie tai, kad infrastruktūros kūrimas neskatina judėjimo. Su Eurostaru, pavyzdžiui, Eurostaro atveju tas tunelis pakeitė daugą. Ir tiesa, kad jeigu būtų geresnė infrastruktūra, tai ir pagerėja eismo srautai, jeigu pigiau tai yra, suaktyvėja eismo srautai, kitais atvejais e, reikia mokėti daugiau, bet vis tiek manau, kad e, geresnė infrastruktūra gali skatinti didesnę paklausą ir nežinau, ar tai, ką jūs sakėte, visiškai tiesa. Toliau sakėte, kad tik viena valanda tranzitas sutrumpės mano, kai aš vykstu kas savaitę namo. Uh, traukiniu arba lėktuvu, man, pažiūrėjau, valanda labai daug reiškia. Ir man labai svarbu, ar aš pa, visiškai išvargusi ar ne, grįžtu namo, aišku, viskas priklauso nuo kitų dalykų, bet labai svarbu sutrumpinti laiką, net jeigu tai yra tik viena valanda ir tai pagerina žmonių gyvenimą. Toliau dėl SNCF kompanijos. Tai, ką jūs sakėte, jūs citavote poną Pipį ir kitus, ir aš nesu nustebusi, nes jie boikotuoja tarp valstybinį eismą iš Italijos į Prancūziją. Ir būtent dėl to me, mums ir yra problemų su ketvirtojo geležinkelių paketu, mes ir tikimės, kad galiausiai iš Prancūzijos į Italiją pajudės rautai, transporto rautai. E, toliau Flanaganas. Ačiū. Labai įdomu buvo pasiklausyti, aš skaičiau daug apie tai ir klausiausi. E, pirmų kelių kalbėtų iš komisijos, bet e, ponas Ibanijas ir išklausęs jūsų, supratau, kad tas projektas yra iš tiesų labai naudingas, ta prasme, kad sutaupysime. Nežinau, kiek ir tai iš tiesų labai stebina, nes jeigu uh, jeigu vieną valandą sutrumpėja kelionė, gyvenimas pagerėja, bet yra kaštos, kaštų naudos analizė ir tie žmonės galbūt dvi papildomas valandas turės dirbti dėl to, kad turės sumokėti labai daug mokesčių, kad iš jų būtų nutiesta ta linija. Taigi mes turime įvertinti bendrą situaciją. Turiu du klausimus pirmiems trims kalbėtojams. Prancūzijos vyriausybė įsipareigojo kaštų sertifikatą, sertifikato vertinimą pateikti, kalbant apie tunelio išlaidas. To pareikalavo Prancūzijos audito rūmai ir Prancūzijos Italijos sutarime 18 straipsnė tai numatyta, ar yra tas vertinimas, ar yra finansinis nepriklausomas vertinimas, kad būtų pateisinamas geros valios sutarimas, kurio ėmėsi ES, jeigu ne tai kada įgausime. gausime Du klausimai Danie, Danieliui Banes. Kaip mes galime pasirūp, užtikrinti, kad Liono Turino projektas nebus dar viena finansinė skylė, nes kaštai, kaip sakėte, šešis kartus yra didesni nei Perpignon ir kitas projektas. Taigi, tas, taip, kaip žinome, bankrutavo ir taip pat kaip paaiškintumėte tai, kad Austrai ir Šveicarai 15-17 milijonų tonų transporto perveža geležinkeliais, kai tuo tarpu Prancūzija 11 milijonų tonų e, krovinių perkeliai ant geležinkelių. Na ir iš tiesų būtų labai gerai, jeigu mes daugiau išklausytume tokių žmonių kaip ponas Ibanės. Galbūt būtų prasminga dabar išgirsti šiek tiek papildomos informacijos apie uh, tos statistinius aspektus, kuriuos mums pristatė panas Ibonės, galbūt netgi raštu gauti. Taigi prašau Jums žodis. Ačiū pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti, kad parinkote teisingą projektą, kurį šiandien yra analizuojamas. Man atrodo, kad čia yra nemažai įvairių aspektų. Pirmasis yra susijęs su prioritetais. Prioritetų nustatymas yra sudėtingas dalykas. Ypač, kai kalba eina apie tai, kad norime skirti, turime mažiau viešų išteklių, viešų finansų mažėja ir taip pat e, turintominė tai, kad infrastruktūros Aišku, privalumai yra didžiuliai, tačiau eksploatavimo kaštai yra išaugę ir eksploatavimas yra vienas iš svarbesnių prioritetų. Ir taip pat turime išlikti labai atsargus. Nereikia iškart prie nuo vieno ekstremalumo mestis prie kito. Svarbu dirbti su greita nauda, mažesnė, mažesniais projektais, kurie irgi padaro didelę įtaką per trumpą laikotarpį. Ponas Krameris žino, kad mes tą darome rimtai ir ponas Krameris buvo irgi mūsų, prisidėjęs prie mūsų darbo tam, kad mes šiek tiek pakoreguotumėme tą politiką. Taip pat e, turime labai būti atsargus ir ne, nepražiūrėti ilgalaikės perspektyvos. Jeigu žemynas neinvestuos ilgalaikius projektus, tuomet tai bus toks žemynas, kuris išnyks iš pasaulinio žemėlapio ir yra labai svarbu žvelgti į ateitį, dėl to pereimas prie pono Ibanės e, pristatymo dabar peršasi 2-3 pavyzdžiai buvo šiandien pateikti šiandieną, bet aš pasirūpinsiu, kad dėl kiekvieno jo panaudoto argumento aš galėčiau jums pristatyti kontrargumentą. argumentą Aš manau, kad ponas Ibanas, tikrai aš labai gerbiu jį ir labai gerbiu jo atliekamą darbą, tačiau aš manau, kad jo darbo atspirties taškas yra praeitis, o mes daugiau žvelgiame į ateitį ir tai yra svarbu kontinentui, kuris turi ambicijų ir kuris nori jų jas išsaugoti. Kitas dalykas tai, kas yra susijęs su kaštų sertifikavimu, auditais, vertinimais ir panašiai. Atvirai kalbant, galime kalbėti apie projekto privalumus, Liono Turino projekto privalumus įvairiais mm, aspektais. Galime kalbėti apie tai, ar tai yra tinkamas prioritetas tinkamu momentu. Ir tikrai Liono Turino projektas buvo parinktas trans, pagal transeuropinių tinklų CEF reglamentą kaip prioritetinis projektas ir parlamentas ir taryba tam pritarė. Tokia yra realybė ir mes negalime to ignoruoti. Tai yra prioritetinis projektas ir jį turime paremti. Tačiau nemanau, kad galima ir toliau ginčyti tą projektą, teigiant, kad nėra tinkamai naudojamos lėšos ilgalaikis vertinimas neteisingi kaštų įvertinimai. Aš tikiuosi, kad e, kai bus paskelbtas kaštų sertifikavimas, mes turėsime kitą galimybę paaiškinti, kad bendras kaštų vertinimas yra objektivus, kad e, nėra nukrypimų nuo bendrų prielaidų, kurias mes vis dar tobuliname ir mes paaiškinsime ir plačiau, uh, E, visus finansinius aspektus ir taip pat bus tikrai man labai malonu priminti jums ir pateikti įvairių auditų sąrašą, vertinimų sąrašą, kurie buvo atlikti. Pavyzdžiui, ponas Ivan Inanės teigia, kad mes viešų europinių policijos pajėgų finansavimą vykdėme, agentūra atsisakė padengti tuos kaštus, nes jie nebuvo finansuotini. Toliau, kokių dar turime kliūčių, Inies, man atrodo, labai teisingai sakė. Taip, tai yra ilgalaikis projektas ir taip bendra situacija, bendros aplinkybės nėra idealios šiandieną, tačiau mes bandome įveikti kiekvieną kliūtį, bandome išspręsti saveikumo problemą ir ponas Krameris dar geriau išmano šį klausimą, jis buvo vienas pagrindinių ketvirto geležinkelių paketo pranešėjų. Mes taip pat siekiame, kad šalis, valstybės narės susitartų dėl sąlygų, kurių laikantis įmanoma naudoti infrastruktūrą. Tai aišku yra problema Perpignon Figanas atveju, nes infrastruktūra yra, tačiau dėja nėra tvirtų dviejų valstybių įsipareigojimų padaryti viską, ką reikia, kad ta infrastruktūra būtų naudojama. Dėl tos priežasties mes nekarta ir bet vangos reikalavome, kad Prancūzija ir Italija vyriausybės pateiktų labai aiškius susitarimus dėl ilgalaikių įsipareigojimų, dėl Lyono Turino kad galiausiai ta infrastruktūra būtų naudojama. Eurotunelis yra dar vienas pavyzdys. Čia yra puiku, puikia galimybė daugiau krovinių pervežti tuo tuneliu. E, srautai auga. Kodėl? Dėl to, kad taikoma pažeidimų procedūra, bandant sumažinti tunelio naudojimą kroviniams. Ir staiga išaugo krovinių srautai per euro tunelį beveik dvigubai ir vis dar trūksta atnaujintos infrastruktūros iš Junkinės karalystės pusės, tačiau Junkinė karalystė labai daug investuoja į geležinkelių sektorių ir dėl to mes matome, kad situacija kasdien gerėja. Taigi trumpai galiu pasakyti, kad Jūs klausėte, ar vis dar bus žmonių, kurie palaikys tos projektus. Taip, mes vis juos palaikome ir tikimės, kad jis bus racionalus ir labai svarbus, kalbant apie Europos ateitį. Aišku, esame pasiryžę pateikti daugiau informacijos, daugiau kalbėti su visais tais, kurie turi savų interesų, legitimius interesų kelia, legitimių klausimų dėl projektų ir aš džiaugiuosi, kad pirmoji diskusija dėl šio projekto įvyks kitą savaitę. Ačiū. Ja, Ačiū. Didelio masto projektai sukelia daug aistrų visoje Europoje. Čia būtų neblogai, jeigu šie stambus projektai būtų dėl jų ne tik diskutuojama, tačiau e, vyktų ir tikras dialogas. Ponas Divinylė. Pana pirmininkė, prašau, jums žodis. Ačiū, pana pirmininkė. Tris, e, keturis aspektus paminėsiu, kalbant apie šio projekto reikšmę. Pirmiausiai noriu išsklaidyti tos nesusipratimus e, susijusius su šiuo projektu. Tai yra tarp valstybinis projektas, visi leidimai, sertifikatai yra išduoti, valstybės narės yra dėl jos sutarusios ir šiuo metu 2012 mes skaičiavimais 8 milijardai 300 milijonų šio projekto vertė. Kalbant apie tos 24 milijardus, tai tie kaštai, kaštai yra susiję ne su šiuo konkrečiu projektu, o su visos infrastruktūros nuo Turino iki Lijono sąnaudomis ir būtent uh, transporto srautai kursuos visą šią geležinkelio atkarpą tarp Lijono. O Prancūzijos uh, vertinimu. E, Prancūzija yra atsakinga už projektą nuo Lyono iki tunelio ir visi projektai vertinimai skaičiavimai yra atskirti ir finansavimas patvirtintas, o kai jau bus e, įgyvendintas šis projektas, tai uh, atitinkamos papildomos atkarpos bus finansuojamos ir atitinkamai bus atliekami, vykdomi kiti skaičiavimai. Dėl kovos su mafija, kuri čia pagristai buvo minėta. Taip, mūsų visuomenė tikrai nėra tobula. Ir mes darome klaidų. Ir reikia tą suvokti, nes nepakanka tik tai pasakyti, kad grėsmės gali kilti kitiems. Reikia ir patiems apie jas galvoti ir užkirsti joms kelią. Tačiau atsakant į tą konkretų klausimą dėl kovos su mafija. Čia mes e, turime kalbėti apie tam tikras specifinės priemonės, kurios taikomas Italijoje. Čia mūsų bendrovė yra tarp valstybinė, tačiau jos buveinė yra įsteigta Prancūzijoje. Taigi kyla klausimas, ar mes čia galime taikyti tas priemonės, kurios Italijoje yra taikomos kovojant su mafija ir e, mes negalime tų priemonių taikyti, toks buvo pirmasis atsakymas, taigi čia iškilus nustarimas vyriausybės pasirašė susitarimą, jį ratifikavo parlamentai ir to susitarimo esmė yra, kad bus taikomos kovojant su mafija labiausiai pasiteisinusios priemonės ir tos priemonės yra taikomas Italijoje ir visam e, projekto mastui ir per visą įgyveninimo laikotarpį. Taigi, mes turėsime teisę tam tikrą išimtinę Prancūzijos teritoriją, tai atitinkamus Italijos teisės aktus. Ir mes nu, išliksime budrus dar toliau. Kalbant apie projekto tikslą. Ir aš jau kalbėjau apie tris projekto gyvenimo etapus. Pirmai, už pirmąjį etapą buvo atsakinga SNCF bendrovė. Ir net jis buvo gyvenimas tuo metu, kai Europai visiškai nerūpėjo tas geležinkelio koridorius. SNCF bendrovė rūpėjo galimybę kirsti Alpes. O po to reikia prisiminti, kas įvyko per paskutiniuosius dešimtojo dešimtmečių metus. Tai yra Monblano katastrofa, didėjantis keleivių srautai ir Prancūzija pagaliau suvokė, kad reikia plėtoti <clears throat> geležinkelio transportą ir tokiu būdu riboti sunkvežimių srautus e, Alpėse. Todėl po to, kai Šveicarija atsisakė stoti Europos Sąjungą, Prancūzija suvokė, kad iki šiol problemos masto nesuvokė ir problema po to buvo identifikuota ir buvo užsibrieštas tikslas tapti pavyzdžių kitiems, nes šiuo metu 10 procentų transporto srautų tarp Italijos ir Prancūzijos vyksta e, geležinkeliu, 80 procentų e, vyksta tik e, sausumos keliais Šveicarijoje, tuo tarpu du trešdaliai visų transporto srautų vyksta geležinkeliais. Ir E, mes e, tuo tarpu, jeigu nieko nedarysime, Prancūzija, jeigu būtų nieko nedariusi, tai ir toliau būtų visą transportą nukreipusi visus rautus sausumos keliais, rinkusi mokesčius už kelius, sukužins ir laukusi kitą didelio masto nelaimingo atsitikimo. Tačiau Prancūzija nenorėjo to laukti ir priėmė tinkamą e, sprendimą. Ir mes, aišku, skeliame savo tikslą padidinti geležinkelio transporto srautų apimtis iki 30 procentų, bent jau pasiekti tą lygį, kuris Austrijoje yra pasiektas. Kodėl dabartinė padėtis e, yra tokia, kokia yra? Dėl įvairių priežasčių. Pirminkė nutraukė kalbėtoją tam, kad ponai Bonės dvi minutės e, pranešėjai skirsime, tai ponė Ivanės dabar jums dar dvi minutės. Ačiū, gerbiamo pirmininkė. Jeigu jūs e, sutiksite, aš noriu skaidrumo pasakyti, kad aš buvau 12 sąraše ir mano regione 50 e, procentų balsų surinko E, žalieji ir turėjau tikrai e, labai dėlius e, šansus būti išrinktas. Nebuvau taip jau žemai tame sąraše. Aš noriu atsiprašyti pono Dumenį, mes taip pat turime kalbėti apie skaidrumą jo atžvilgiu. Jisai ne tik tai dabartiniai įmoniai vadovauja, bet jisai taip pat buvo geležinkelių tarnybos e, vadovas ir atsiprašau, jeigu ką nors pasakiau neteisingai. Būdo, buvo kalbama apie e, pažymėjimų sertifikatų išdavimo e, rinką, jūs pristatėte tai kaip kažką ypatingo, bet tą daro dvi bendrovės Traktobel Jūs tarp mano skaidrių matote tam tikras, e, tikrus duomenys tarp e, antrų šeštųjų ir iki 12 metų. Taigi ši įmonė e, išduoda sertifikatus e, e, įgyvenant projektą ir kita yra įmonė, kuriai vadovavo, vadovauja geležinkelių tarnybos vadovas Prancūzijos. Jūs šiek tiek per daug informacijos čia mums suteikėte visas istorijas pasakodamas, o galėtumėte atsakyti konkrečiai klausimą, po to steiksime žodį pranešėjai. Ką norėčiau pasakyti? Man e, didžiausia su, susirūpinimą kelia visuomenės sveikatos problema. E, e, Mes turime elgtis kaip Šveicarija, bet šiandieną Šveicarija naudojasi keliais, kurie jau pastatyti nutiesti XIX amžiuje. Yra dar viena atšaka nutiesta 1905 e, metais, taigi viskas yra jau pastatyta labai seniai. Aš palaikau visuomenės sveikatą ir noriu pasakyti, kad man rūpi, kaip naudojamos viešos lėšos mokesčių mokėtojų pinigai. E, bet reikia kažką iš tikrųjų daryti. Aš e, gerbiamai Ispanijos atstovai noriu pasakyti, kurios pavardės neprisimenu, kad tarp dokumentų matau leidimo prašymą Europos bendrai skirtą 2003 e, metų kovo 5 dieną e, parašyta, prašoma teikti dotacijas polirai, rietmenims ir multibers. Tie elementai E, šiandieną naudojami Vokietijoje, Austrijoje ir kodėl e, toks siūlymas teikiamas, e, kad Prancūzijos geležinė atsivertų traukiniams, kurie naudoja kitokią vėžę negu Prancūzijoje. Ir kad būtų privaloma tą daryti, e, nes yra dideli pajėgumai, gali būti išplėtoti pajėgumai krovinių pervežimo. Mes e, e, kalbame apie skaidrumą ir šiandieną ponas Demeny yra pavaduotojas įmonės kuri susijusi su kada sues. Aš prašau, gerbiamą Ajelas Sender. Aš norėjau tą pasakyti tik tai informacijos labui. Ir matau, kad yra tikrai e, interesų konfliktas ir tą reikėtų išaiškinti, kalbant apie skaidrumą. Aš turėjau e, jūs nutraukti, nes tai nesusijęs su jūsų kompetencija. E, jūs atstovėte, kam aš e, iš regioninės politikos direktorato komisijos norėčiau pristatyti mūsų bendrą poziciją. norime pasakyti, kaip komisija vertina situaciją. Pirmininkė, vertėjai tuoj turi baigti darbą. Turėjome baigti pusę septintos. Ar jūs galėtumėte savo pastabas išsakyti e, raštu, pateikti ir dar Klaudijai suteiksiu žodį dviems minutėms, prašom. Nežinau, ar man reikia to vertimo, bet jis man patinka. Manau, kad šios dienos diskusija tikrai buvo labai įtempta, įdomi, buvo daug kontroversiškų minčių, aš tai vertinu labai aukštai, nes reikia kalbėti ne tik apie sėkmingai gyvenimus projektus, tačiau nepamiršti ir kitos medalių pusės, taigi buvo iškelti įvairūs klausimai, pristatytos dvi viena kitai prieštaraujančios pozicijos ir apibendrindama diskusiją Noriu pasakyti, kad turime laikytis tam tikrų prisimtų įsipareigojimų ne tik aplinkosaugai, tačiau taip pat ir mokesčių mokėtojams bei e, europiniams tikslams, o šios rytie pagrindinis europinis tikslas yra bendros vieningos transporto erdvės sukūrimas ir mes turime todėl e, vertinti visus projektus, tiek stambius, tiek smulkesnius, platesnėme kontekste tinkamai investuoti turimas lėšus, kad tą bendrą transporto erdvę sukurtume. Taigi ačiū visiems dalyvausiems diskusiją. Pirmininkė, aš taip pat dėkoju visiems e, diskusijos dalyviams. Manau, kad dar susitiksime. Bijau to irgi visiems linkiu geros kelionės namo, rytoj susitikime.